Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes. Labadiena, sveiki visi atvykę. Pradėsime šiandienos posėdį. Pirmiausia, tvirtinsime darbo atvarkės projektą. Ar yra prieštaravimų ar pastabų dėl e, darbo atvarkės projekto? Panašu, kad ne. Taigi, darbo atvarkės projektą tvirtiname. Jūs taip pat gavote 22 rugsėjo posėdžio protokolą. Jeigu turite pastabų dėl šio protokolo, prašau juos e, tas pastabas perduoti sekretariatui iki mūsų šiandieno posėdžio pabaigos. Jeigu ne, jeigu pastabų nebus, tuomet protokolą patvi laikysime patvirtintų. Man labai malonu šiandieną pasveikinti du nacionalinius deputatus, pona Bakė ir pona Žaliui Krist, kurie kalbės vėliau. O dabar 122 e, reglamento straipsnis numato, kaip turi veikti komitetų koordinatorių posėdžiai. Koordinatorių posėdžių metu yra e, rengiamos rekomendacijos ir jos e, tampa sprendimais tik tuomet, kai patvirtina visas komitetas. Na ir politinės frakcijos turėtų pasakyti, ar yra prieštaravimų ko koordinatorių posėdžio rekomendacijoms ir sprendimams. Jeigu e, politinių frakcijų atstovai neteiks jokių pastabų dėl koordinatorių posėdžio, tuomet e, koordinatorių posėdžio rezultatai bus laikomi oficialiais patvirtinti pagal tą pačią procedūrą, kuri yra naudojama ir komiteto posėdžio protokolo tvirtinimui. Taigi pirmiausia, pristatomas koordinatorių posėdžio protokolo projektas, kuris yra įtraukiamas į kito komiteto posėdžio dosiją. Po to pirmin, komiteto pirmininkas paskelbė, kad e, protokolas yra patvirtinamas, jeigu nėra per sekretoriatą gautas nei vienas prieštaravimas iš komiteto narių iki posėdžio pabaigos ir galiausiai yra paprašoma visų ir po to yra pristatomi koordinatorių posėdžio rezultatai pagal kitų klausimų darbo tvarkės punktą. Na ir e, tuomet protokolas yra pridedamas prie komiteto posėdžio dokumentų ir yra laikomas patvirtintų. Niekas neprieštraujate tokiai procedūrai? Ne, puiku. Taigi savo dosiją esate gavę rugsėjo 22 dienos koordinatorių posėdžio protokolą. Jeigu turite pastabų dėl e, rezultatų, kreipkitės į sekretariato darbuotojus iki posėdžio pabaigos. Jeigu pastabų nebus, tuomet rezultatus laikysime oficialiai patvirtintais. Mes negavome klausimų komisijai šiam posėdžiui. Komisijos atstovų kaip ir nėra. Dabar dėl pirmininkės pranešimų. Pranešimų nėra ir galime iškart perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Europos komisija ponas Dominiko Rosa iš Europos komisijos. Jo, man atrodo, salėje nėra. Taigi klausimų irgi nėra. Gal kažkas vietoj jo yra atvykęs ir norėtų pasisakyti, prašau. Prašau, ponė. <clears throat> Pone Dominiko tikrai nėra. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad 2012 metais mūsų vystimojo bendradarbiavimo generalinėme direktorate yra patvirtintas darbų grafikas 12 metams. Ačiū, sako pirmininkė, už informaciją. Na, dabar oficialus mūsų darbo tvarkės punktas. Pagrindinis darbo tvarkės punktas. Uh, Taigi, kaip jau sakiau, man labai malonu šiandien pasveikinti du nacionalinės asamblėjos kolegus, kolegas, pona Jean-Paul Bakė, Jean-Louis Christ. Jie yra užsienio reikalų komiteto nariai, tai yra tas komitetas, kuris Prancūzijos parlamente yra atsakingas ir už vystomai bendradarbiavimą. Užsienio reikalų komitetas užsakė specialią stebėjimo misiją ir informavimo misiją, kuriai vadovavo ponas Bakė, kurios tikslas buvo įvertinti Prancūzijos politiką, vystumo bendradarbiavimo politiką ir konkrečiau, kaip būtų galima surasti pusiausvyrą tarp pagalbos teikimo dvišalių ir daugiašalių pagrindų. E, po šios misijos buvo paskelbta ataskaita, labai spūdinga ataskaita, kuri buvo pristatyta ir Nacionalinėje asamblėjoje gruodžio mėnesį. Ir šioje misijoje buvo iškelti įvairūs klausimai, klausimai, kuriuos aptarėme ir mes savo komitete, Europos parlamente, kalbant apie vystomojo bendradarbiavimo politiką ir jos ateitį, tokie klausimai, kaip būtų galima geriausiai, geriausio poveikio pasiekti teikiant pagalbą, taip pat kokiame kontekste turi būti vykdoma vystoma bendradavimo politika ir kokie turėtų būti skiriami tam fondai. E, po Lisabono sutarties Europos parlamento vaidmuo vystomo bendradarbiavimo politikoje sustiprėjo. Dėl to labai džiaugiamės ir, aišku, sustiprėjo ir mūsų vystomo bendradarbiavimo komiteto mandatas. Taip pat e, yra pateiktos Nacionalinės asamblėjos e, ataskaitos rekomendacijos, kurią šiandieną ir aptarsime. Taip pat e, vystomojo bendradarbiavimo politikos įtraukimas į biudžetą. Tai irgi yra gan aktuolus klausimas, kuris yra dažnai aptariamas. Taigi, gal daugiau aš ir nekalbėsiu ir žodį iš karto perteiksiu kolegoms prancūzams, kurie pristatys pagrindinės misijos ataskaitos rekomendacijas. Taigi, pirmiausia, žodį suteikiu ponui Bakė, po to ponui Kristą, jiems skiriamos 15, 15 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone, poni, ponai, kole, mėly kolegos, man teko garbė vadovauti informaciniai misijai, kuri buvo užsakyta užsienio reikalų komiteto apie vystomą bendradarbiavimą. Prancūzija yra viena iš daugiausiai skiriančių lėšų vystamajam bendradarbiavimui. E, antroji, antroje vietoje po Junktinio Amerikos valstijų. 8 milijardai, 8 milijardai, milijardai 900 tūkstančių eurų buvo skirta 9 ir 10 metais. Tačiau svarbus yra ne vien tik tai skaičiai. Prancūzijos nacionalinė asamblėja vieningai sutarė, kad ši politika yra gan sudėtinga ir kad vystoma bendratapiajimo pagalba nėra gerai subalansuota, dėl to reikalinga, kad e, įvairios institucijos, įskaitant ir europinės institucijas, prisidėtų prie šios politikos. Tokiu būdu galėtumėme padaryti didesnę įtaką ir pasiekti geresnio poveikio vystomo bendra, bendradarbiavimo politikoje. Taigi dėl e, tokių motyvų Užsienio reikalų komitetas ir užsakė šią informacinę misiją. Rengdami ataskaitą mes susitikome su įvairiais vystomo bendradarbiavimo politikos specialistais ir uh, Vykome į Vietnamą, Tunisą, Junktinės Amerikos valstijas, Demokratinę Kongo e, Respubliką. Vykome taip pat į Bruselį ir būtent kalbėjome su šalimis e, naudos gavėjomis, kaip jos e, vertina įvairias priemonės. Ir taip pat susitikome su daugiašalėmis institucijomis, kad išklausytumėme jų lūkesčių ir su kokiais e, sunkumais susiduria šios institucijos. Taigi pristatysiu, pasakysiu, kad vystomo bendradarbiavimo politikos iššūkiai yra sudėtingi. Ypatingai atsižvelgiant į dabartinę situaciją Viduržėmio jūros regione. Taigi e, reikalinga pasitelkti visas turimas priemonės. Taip pat nuvykę į šalis naudos gavėjas bandome, bandėme įvertinti situaciją vietoje, pažiūrėti, kiek, kokį poveikį vystomo bendradavimo politika atneša toms valstybėms. Mes taip pat kalbėjomės ir su Amerikos valstybių vystimosi banku ir Afrikos vystomojo bendradarbiavimo banku, taip pat Amerikos vystomojo bendradarbiavimo agentūra, valstybės departa, departamento atstovais ir uh, kitais aukštais pareigūnais. Briuselėje kalbėjomės ir su jūsų komiteto pirmininku. Ir taip pat kalbėjome su įvairiais kitais svarbiais veikėjais, dirbančiais dvišalių ir daugiašalių pagrindų, tam, kad galėtumėme įvertinti jų požiūrį ir išklausyti jų nuomonės principiniais klausimais. Mūsų ataskaita Nacionalinėje asamblėjoje buvo patvirtinta vienbalsiai. Na ir aš manau, kad jūs gavote mūsų ataskaitos rezumė. Pirmas dalykas e, yra įvertinti istorinį vystomą bendradarbiavimo kontekstą. Ir pripažinti, kad ši politika yra viešoji politika, ir, kuri remiasi keliais ramšiais e, - solidarumas, taip pat Junktinių tautų generalinės asamblėjos sprendimai ir daugiašalis bendradarbiavimas, kurio tikslas mažinti skurdą. Per e, pastarąjį dešimtmetį matėme, kad tarptautinė bendruomenė daug prisidėjo siekiant tikslų vystomo bendradarbiavimo politikos rytyje. Na, kitas dalykas - nacionalinio, nacionalinio saugumo politika ir nacionaliniai interesai Tai yra labai svarbus dalykai tom šalims, kurios prisideda prie vystomojo bendradarbiavimo politikos. Ir tie dalykai tampa ypatingai aktualūs dabar, kai e, susidurime su viešųjų finansų ir valstybės skolos problemomis. Dabar e, dvišališkumo perspektyva yra sustiprėjusi ir tai turėjo neigiamos įtakos daugia šališkumui e, dėl įvairių e, iškilusių problemų klimato kaita, kova su įvairiomis pandemijomis. pandemijomis. Tam reikalingas tarptautinis požiūris ir reikalinga derinti donorų veiksmus, stiprinti pagalbos efektyvumą ir didinti įsisavinimo gebėjimus. Ir toks darbas yra svarbus ir europinių lygmenių, ir e, tarptautinėse, tarptautiniuose forumuose. Ir didžiojo dvidešimtuko e, diskusijose daug e, dėmesio skiriama vystamai bendradarbiavimui. Ir panašu, kad nepakanka vien tik tai priimti kažkokį tai sprendimą e, tam, kad būtų spręstos pasaulio skurdo mažinimo problemos Taigi iš tiesų pasaulyje reikalingi suderinti darnus veiksmai šioje politikos srityje. Daugiašališkumas ir vienašališkumas yra viena, vien, vienas kitą papildančios savokos, ne e, su, su prieš pastatytos savokos. Reikalingi kol, kolektyviniai veiksmai daugiašalėme kontekste E, kovojant su pandemijomis, e, klimato kaita ir kitomis e, problemomis. Antroje ataskaitos dalyje mes detaliai išanalizavome Prancūzijos vystomą bendravimo politikos struktūrą. Norėčiau priminti, kad Prancūzija yra labai svarbi donori kalbant apie vystomą bendravimo politikos finansavimą ir kalbant apie vaidmenį, kurį mūsų valstybė suvaidina tarptautinėse diskusijose. Tačiau mūsų e, šalies vykdoma politika turi būti vertinama platesnėme kontekste. Na ir mes padarėme gan griežtas išvadas e, savo ataskaitoje. Valstybinė, e, valstybinių struktūrų sąranga turi būti tokia, kad vystoma bendravimo politikos poveikis būtų kuo galima efektyvesnis. Ir įvairiose diskusijose mes e, pamatėme, kad e, vystoma bendradarbiavimo politika Prancūzijoje nėra e, pakankamai efektyvi. Ir reikia daryti skirtumą tarp ypatingai neturtingų valstybių ir tų valstybių, e, kurias dar galima išgelbėti. Aišku, buvo kalbama ir apie visuomenės veikatą, ir vandens teikimą, ir tiekimą, ir kitus klausimus. Ir e, gerai subalansuota pagalba gali tikrai būti gan efektyvi pagalbos koordinavimas yra labai svarbus siekiant suderinti dvišalius ir daugiašalius veiksmus. Na, o per ilgesnio laiko perspektyvą reikia dirbti su pagrindiniais partneriais, gerinant tą bendrą sąrangą, tam, kad išvengtumėme nesklandumų sistemoje, dėl kurių e, kyla problemų. Ir ne vien tik tai daugiašališkas principas turi būti aptariamas. Ir mes taip pat e, parengėme keletą gairių, kaip būtų galima sustiprinti šią politiką, pateikėme šiokių tokių rekomendacijų. Pirmiausia, sukurti geresnę pusiausvyrą tarp daugiašališkumo ir dvišališkumo. Taip pat ieškojame geriausių būdų, kaip būtų galima daugiašalių struktūrų sąrangą gerinti ir tobulinti. Mes norime, kad jos dar būtų aktyvesnės atsižvelgiant į bendrai kontekstą. Įvertinę kontekstą pamatėme, kad e, reikalinga, jog suinteresuoti partneriai suvaidintų aktyvesnį vaidmenį įvairiose struktūrose. Taigi vertinome partnerių atliekamą vaidmenį. Prancūzija turi žiūrėti į pasaulinį ir europinį lygmenį. Ir tik tokiu būdu tas, tie dvišaliai santykiai e, duos e, galimų geriausių rezultatų. Na, dabar norėčiau šodį e, perduoti savo kolegai e, Krist, kuris detaliau pristatys mūsų atliktą darbą. Ačiū, sako pirmininkė, dabar žodis ponė Krist. Ačiū, dėkoju ponios ir ponai. Taigi aš užbaigsiu savo kolegos e, Jean-Paul Brakė pasisakymą ir iškelsiu keletą aktualių klausimų. Kaip žinote, vystamasis bendradarbiavimas priklauso nuo konteksto. Vakar kaip ir šiandien. Ir tai bus ir rytoj. Vertinant tarptautinį kontekstą ir tą e, politiką, vystoma bendradarbiavimo politika ir pasirinkti instrumentai ir priemonės ir institucinė pusiausvyra neturėtų pakengti vystoma bendradarbiavimo politikui. Dabar diskusija dėl dvišališkumo ir daugiašališkumo. Tai, aišku, buvo mūsų ataskaitos e, pagrindinė tema. Aišku, daug kas priklauso nuo vystoma bendradarbiavimo politikos architektūros ir tematikos. Uh, Pagalbos politikoje yra trys vektoriai - dvišališkumas, europinė politika ir daugiašališkumas. Mes savo misijos metu bandėme įvertinti institucinę vystomą bendravimo politikos sąrangą. Kuo daugiau užtikrinsime veiksmų darnos ir koordina, koord, veiksmų koordinavimo, tuo efektyvesnė bus ši politika. Na ir visi, su kuriais e, kalbėjomės, ypatingai iš SBO organizacijos, būtent ir akcentavo šios dalykus. Šiandien vystomo bendradavimo politiko, po, politikoje ne, ne, ne visuomet pakanka tų priemonių, e, kurios, kurias turime. Taigi reikia vertinti paraleliai ir kitas politikos sritis. Prancūzija savo ruoštų galėtų kontroliuoti savo viešąją, viešąją valstybinę politiką. Tačiau Prancūzijoje tikrai ne, nevyksta pakankamos diskusijos apie vystamą bendradarbiavimo politiką. Reikia, dažnai yra susitelkiama ties teminiais šakiniais dalykais, bet nėra vertinama visuma. Prancūzijoje egzistuoja tam tikrų tradicijų. Penktosios Respublikos laikais jau įsivyravo marginalizacijos e, tradicijos ir užsienio politika, gynybos politika. Yra Respublikos prezidentui tenkančios e, privilegijuotos e, politikos sritys. Mūsų misijoje taip pat e, buvo kalbama ir apie vystamą bendarbiavimo politikos finansavimą. Tam tikri aspektai buvo kritikuojami, mes taip pat kalbėjome ir apie 7 procentų nuo BVP nustatymą vystamą bendravimo politikai. Be jokios abejonės tai įrodytų, kiek daug reikšmės mes skiriame šiai politikos sričiai. Vystama bendarbiavimo politika turi leisti mums pasiekti konkrečių tikslų ir tokiu būdu savanoriškumo aspektas vystoma bendravime politikoje būtų sustiprinamas. Taigi, mes vertiname, aišku, vystomą bendrabiavimo politiką Prancūzijoje ir žiūrime, kaip geriausiai turimomis priemonėmis galėtumėme pasiekti e, efektyviausių rezultatų. Ir, aišku, sistema turi būti kuo geriau e, suderinta. Ir taip pat e, finansavimo mechanizmai turi būti geriau atspindintys mūsų prioritetus šakinė ir geografinė prasme. Taigi mūsų ataskaita buvo pristatyta beveik prieš metus ir mes joje ypatingai akcentavome į pietus nuo Saharos dykumos esančią Afrikos dalį. Ir kvietėme vyriausybę įvertinti mūsų programuojamą dvišalę pagalbą iki 2015 metų. tokiu būdu būtų galima įvertinti, kiek būtų numa, įmanoma numatyti dvišalių pagrindų e, finansinės pagalbos, kuri dabar nėra pakankamai veiksminga ir matoma. Kalbant apie Europos vystamą bendradarbiavimo politiką, kiek suprantu, tai jums yra labai aktualūs ir jautrūs klausimai. Ir Prancūzija čia suvaidina ne, nemenka vaidmenį. Prancūzija yra viena iš stambiausių donorų. Na ir mes bandome dabar suderinti įvaisius finansavimo variantus ir mes labai atsakingai vertiname tuos įsipareigojimus, kuriuos esame prisėmę. Dėl vystumo bendradarbiavimo fondo mes manome, kad ES vystumo bendradarbiavimo politika yra labai veiksminga ir aktuali ir mes turime pasirūpinti, kad įsipareigojimai pagal Lisabono sutartis leistų užtikrinti geresnės energijas tarp valstybių narių vystumo bendradarbiavimo politikos ir valstybių narių bei ES lygmenių. Komisija pradėjo e, dabar renkti žalę knygą kur kalbama ir apie e, geografinius ir šakinius e, vystamo bendravimo politikos prioritetus. Na, mes tikimės daugiau darnos e, vykdant mūsų vystamo bendravimo politiką, tačiau nor, suprantame, kad Prancūzijos vystoma bendradarbiavimo politika turi būti suderintas ES politika ir valstybių narių vystoma bendradarbiavimo politika. Taigi, vystama bendravimo fondas leistų ir dvišalių pagrindų skirti pagalbą labiausiai neturtingoms valstybėms, kurios, nepaisant mūsų skiriamo dėmesio, vis tiek gyvena skurde. Taigi tai būtų labai efektyvus būdas kovoti su skurdu. Uh, Na ir aišku, jeigu vystomo bendradarbiavimo fondas būtų įtrauktas į biudžetą, tuomet e, būtų numatyta didesnė veiksmų laisvė. Taigi labai svarbu, kad e, daugia šalės institucijos, kurias nešame įnašus, e, gerbtų mūsų užsibrieštus prioritetus ir mes pasiūlėme, kad būtų numatytos tam tikros sąlygos, kurių pagrindų būtų skaičiuojami įnašai į e, daugia šalės vystomės institucijas. Na ir mūsų laisvanoriški indėliai į daugia šalės institucijas nėra pakankami, jos reiktų įvertinti iš naujo. Ir akivaizdu, kad yra nemažai vertikalių finansavimo galimybių. Taigi labai svarbu, kad e, mūsų vaidmo būtų, kad mes suvaidintumėme svarbų vaidmenį ir, e, aišku, e, frankofoniškosios valstybės Prancūzijai yra ypatingai svarbios. Taigi, daugia šalės priemonės turi būti optimizuojamos ir um, turi būti kuo galima efektyvesnės ir tai turi būti derinama ir su dvišalėmis priemonėmis. Taigi svarbu, kad būtumėme labiau matomi, darytumėme didesnį poveikį Tartutinė situacija šiandien yra tokia, kad reikia naudoti ir kolektyvinius daugiašalius e, instrumentus tam, kad būtų užtikrinama darna, e, kad būtų užmesgamos e, partnerystės. Labai svarbu, kad politika neprarastų savo matomumo ir įtakos. Taip pat norime, kad ataskaitoje būtų atsižvelgiama į tikrai labai e, konkrečius pasiūlymus. Na ir Prancūzija turi galimybių e, išlikti pasaulinė lyderė vystomą bendradarbiavimo politikos srityje. Reikia tik surasti tinkamas priemonės ir jomis e, efektyviai pasinaudoti. Taip pat svarbu, kad būtų teisingai pasirink, pasirinkti instrumentai, priemonės, kad jie būtų matomi, veiksmingi ir įtakingi. Taigi reikalinga dinamiška vystoma bendravimo politika ir čia labai svarbios yra įvairios partnerystės, svarbi yra Europos e, vystoma bendravimo politikos strategija. Tokiu būdu e, būtų galima užtikrinti dvišališkumo ir daugiašališkumo darną. Dėkoju. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ačiū. Norėčiau dabar um, suteikti žodį parlamento nariams. Pirmiausia, ponė Keller. Um... Ačiū. Ačiū, kad atvykote į Europos parlamentą. Ir atvykote į mūsų posėdį. Buvo įdomu jūsų išklausyti. Ir man patiko tai, kad atrodo, kad jūs, jūsų pranešime pabrėžiamas daugia šalis bendradarbiavimas. Tai yra labai svarbu ir mano nuomonė. Nes mes e, turime globalinį interesą kovoti su skurdu, tūkstantmečio tikslais ir eiti toliau. Tai yra ir bent jau politinių deklaracijų e, tema Taigi mes galime kartu daugia šalių pagrindų kažką nuveikti. Tai turi didesnį potencialą siekiant veiksmingumo, e, bendradarbiavimo. Taigi malonu, kad kalbama būtent apie tai. Tačiau aš e, manau, kad nebūtų blogai, jeigu eitum ir dar toliau. Jūs kalbėjote apie prancūzijos interesus, kuriuos norite apsaugoti, kad e, jų nepamirštumėte, bendradarbiaujant ir daugia šalių pagrindų. Gal galėtumėte paaiškinti, kokie čia būtų tie Prancūzijos interesai? Ir turiu techniškesnį klausimą. Informacijos misija, kurią e, jūs vykdėte, kokia tai buvo misija? Ar tai buvo uh, laikinas komitetas, kuris e, tuo užsiemė. Kaip Jūs rengėte šį pranešimą? Gal galėtumėt e, šiek tiek daugiau paaiškinti? Taip pat turiu daug klausimų apie vystamosi politikos koordinavimą Prancūzijos parlamente. Galbūt e, vėliau apie tai galima būtų pakalbėti ar iš karto dabar. norėčiau sužinoti, kaip vystimosi politika rengiama Prancūzijos parlamente. Jūs sakote, kad neturite daug įtakos čia, tačiau ar tuo užsima kažkuris komitetas, kaip tai veikia, kaip koordinuojamas darbas tarp jūsų, Prancūzijos parlamento ir kolegų jūsų partijose e, Europos parlamente, ar jūs koordinuojate darbą, ar keičiatės informaciją, ar kaip užtikrinamas e, politikos e, koordinavimo sanglauda platesnė prasme. Ar turite kažkokios pažangios praktikos, kurio galėtume pasinaudoti ir mes? Nors tai nebūtinai susijęs su jūsų pranešimo tema kuris atrodo gana įdomus, tačiau mes dar atrodo negavome jo išversta jokias kalb, kitas kalbas, tai būtų taip pat naudinga. Vérifier pour les copies, mais normalement, on attend, on va voir. Žiūrėsime, kaip yra su rezumė kopijomis. Oui. D'accord. Alors, on me dit qu'il existe uniquement... Mane informavo, kad e, rezumė yra tik tai e, prancūzų kalba ir visi savo sektuose turite ataskaitos rezumė. Dabar ponas Gerins. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai su dideliu susidomėjimu išklausiau e, abiejų prelegentų ir ta frazė, kuri mane labiausiai sudomino, ponas Krist, man atrodo, ją paminėjo, jis sakė, kad tiksliai nežinome, kas atsakingas už strateginius pasirinkimus, ar užsienio reikalų ko, e, ministerija, ar kažkas kitas. Na, keista, kad taip yra, nes nėra aišku, kas atlieka strateginius, kas priima strateginius sprendimus. Nes tai gali na, siekti ir aukštesnius lygmenius Mes jau šioje kadencijoje nekartą išsakėme susirūpinimą dėl to, kad ir, na, Europos parlamente nėra aišku, kas atlieka tos, priima tos strateginius sprendimus šioje politikos srityje. Dabar kalbant apie koordinavimą ir politikos darną. Tikrai labai sunku užtikrinti veiksmų koordinavimą, kai nėra aišku, kas atlieka uh, strateginius pasirinkimus, kas priima tos sprendimus. Mums, parlamentarams, labai svarbu žinoti, kas slypi po tais e, sprendimais. Taigi reikia kažkaip pasitarti ir nuspręsti, kaip tą situaciją pakeisti. Uh, Dabar ypatingai daug kalbama apie Lisabono sutartį, tačiau nėra aišku vis tiek, kas yra atsakingas už šią politikos rytį, kam tenka ta atsakomybė. Kitas dalykas, atkreipiau dėmesį į tai, ką jūs sakėte apie daugia šališkumą ir dvišališkumą. šališkumą. Ši tema yra susijusi ir su ankstesniu mano pastebėjimu, kas, kalbant apie strateginius sprendimus, kas čia e, grėžia pagrindiniu smūku. Europos Sąjungoje komisija ir valstybės narės. Tačiau pakankamai įgaliojimų jos neturi, kalbant apie strateginius e, sprendimus e, tarptautiniu mastu. Taigi mūsų, dėl to mūsų sprendimai galbūt ir nėra pakankamai ambicingi. Kalbant e, apie, kalbant apie Junktinio Amerikos valstijų vystomą, vystomojo bendradarbiavimo politiką, uh, ten yra aiškiau, bet e, kalbant e, apie tartautinį kontekstą, čia situacija yra nelabai aiški. Na ir pavyzdžiui, bendrosios žemės ūkio politikos e, reformos poveikis, vystoma bendravimo politikai. Reikėjo įvertinti tą poveikį, tačiau tokios, tokios ataskaitos nebuvo. Ir tą turėjo padaryti daugia šalės institucijos. Na ir dar vienas klausimas. Čia yra matyt mūsų bendras susidomėjimas kelti šį klausimą. Mes irgi tarpusavėje ne visuomet sutarėme. Būtent e, ar nereiktų vystamą bendravimo politikos sutelkti ties e, labiausiai neturtingųjų poreikiais. Dažnai mes diskutuojame šiuo klausimu ir yra išlaidų kurios e, galėtų būti numatytos pagal vystomą bendradarbiavimo politiką, e, kalbant apie pagalbą besivystančiams valstybėms. Libija, pavyzdžiui, čia yra investuojamos lėšos Libijai pagal vystomą bendradarbiavimo politikos prizmę. na, kalb, šioje valstybėje yra labai retų iškasenų, kurios e, galėtų leisti sumažinti skurdą. Taip pat kitos besivystančios valstybės pagalba skiriama pagal tūkstantmečio plėtros tikslus. Vėlgi Čia irgi yra daug neiškumų. Taip pat e, jūs kalbėjote apie tai, kiek Prancūzija prisideda prie vystomo bendravimo politikos. Ir e, šalia absoliučių skaičių yra dar santykiniai skaičiai. Ir kaip jūs e, vertintumėte europinį konsensusą dėl vystomojo bendradarbiavimo? Ar nereiktų to susitarimo keisti? Ir jūsų vertinimu tie įsigali, tie įsipareigojimai, kurie buvo prisimti 2005 metais, ar jie vis dar yra aktualūs. Ir yra tam tikri vystomas bendravimo politikos, tam tikri tūkstantmečio plėtros tikslai, kurie jau yra um, įgyvendinti tam tikrose valstybėse. Taip pat, ar nereiktų palaipsniui atsisakyti teikti pagalbą tose, toms valstybėms, kurios e, susiduria su valdžios problemomis, valdymo problemomis e, ir kur vyriausybės skola yra milžiniška, nes e, turimi skaičiai rodo, kad iš tiesų tokia pagalba nėra naudinga ir efektyvi. Tie pinigai tiesiog yra prarandami. Taigi, ar nebūtų prasmingiau galbūt e, atsisakyti, to atsisakyti tos įprastinės formulės, kuri pastaruoju metu yra ypatingai ginčytina. Dėkoju ponui Gerensui. Daugiau nėra norinčių pasakyti, taigi žodį suteiksiu komisijos atstovams. Jie irgi nenori pasisakyti. Kągi, tuomet ponas Bakė ir ponas Krista atsakys į klausimus. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, tai, kad tai buvo informacinė misija. Pone Keller uždavė klausimą. Tai buvo informacinė misija, kuri buvo atlikta vykdoma Prancūzijos parlamente. Buvo tyrimo komitetas įsteigtas parlamente. Ir ta informacinė misija, jos tikslas buvo išsiaiškinti, kaip veikia ši politikos rytis ir įvertinti veikiančią sistemą. Kokie buvo motyvai parengti šią, sukurti šią informacinę misiją. Būtent dėl minėtų elementų ir buvo nuspręsta surenkti tą misiją, kaip veikia ši politika, koks yra santykis tarp įvairių veikėjų. Būtent tuos klausimus uždavė Prancūzijos parlamentas ir kadangi atsakymų neturėjome, tuomet ir buvo nuspręsta parengti šią misijos ataskaitą. Uh, Dar vienas klausimas, ponė Keller, dėl Prancūzijos interesų. Kas yra Prancūzijos interesai? Na, kas po tuo slypi? Mes tiesiog aiškiai, nieko ne, ne, neslėpėme, tiesiog aiškiai pasakome, kad Prancūzijos vystomojo bendradarbiavimo. Prancūzija vystomojo bendradarbiavimo politikoje yra visiškai nematoma. Ar kalba eitų apie dvišalę ar daugiašalę pagalbą. Ta E, pagalba nėra kontroliuojama ir nėra gaunama naudos iš tos teikiamos pagalbos. Kokia galėtų būti nauda Prancūzijai, Europai? Tai visų pirma, galbūt yra politinė įtaka per vystamą bendravimą pagalbos teikimą. Uh, Na ir norvegai, pavyzdžiui, mums sako, kad mes neturime tokių problemų kaip jūs, nes mes niekuomet nebuvome kolonizatoriai. Tačiau kalbant apie pri privilegijuotusius santykius su buvusiomis kolonijomis, tie santykiai yra privilegijuoti, privilegijuoti dėl to, kad galbūt taip susiklostė tradiciškai ir tai yra ir svarbus politiniai santykiai. Na ir palaipsniui perėmė prie dvipolio pasaulio ir, aišku, kalbant apie vystome bendravimo politiką. Aišku, čia su, tai susiję ir su geos, geostrateginiais ir geopolitiniais dalykais. Aišku, ir saugumo klausimai čia yra labai reikšmingi. Na ir Prancūzija šioje politikoje neturi kažkokiu tai e, klaidžių minčių. Tiesiog e, tai yra aiškus ir aktualūs dalykai. Ir apie tai mes ir kalbame savo ataskaitoje. Visuomet bendradarbiavimo pagalba mes ataskaitoje pradžioje paaiškiname, kas, kas tai yra. Tai yra krikščioniškos vertybės, tai yra solidarumas. Taip pat būtinybė kažką keisti, o pokyčiams reikalingi du partneriai. Taigi mes ir kalbame pirmiausia apie partnerystę, tas, kuris duoda ir nusprendžia, ir tas, kuris gauna naudos. Tai yra partnerystė tarp šalies, šalies donorės ir šalies naudos gavėjos. Na, aišku, čia yra ir daug politinių e, dalykų, politinių dimensijų. Savo ataskaitoje mes kalbame apie geografinius aspektus ir tai, kad daugiau dėmesio reikia skirti į pietus nuo Saharos dykumą esančioms Afrikos valstybė, valstybėms. Akivaizdu, kad e, vystoma bendradarbiavimo pagalba nėra darni, ji yra prastai kontroliuojama. Ir taip pat, ponė Gerins, mūsų ataskaitoje mes minime tai, kad pačios neturtingiausios valstybės, kurios negali gražinti skolų, e, rizikuoja tapti dar labiau neturtingomis. Būtent tai mes ir akcentuojame savo ataskaitą. E, trumpai papildysiu taip, ką sakė ponas Bakė. Kai dėl problemų susijusių su politikos matomumu institucijose per misiją pateikėme tam tikrų rekomendacijų. Mes pasiūlėme, kad ši politika būtų geriau matoma, sistema būtų pagerinta, galima būtų supaprastinti institucinę struktūrą toje prancūziškoje sistemoje. Taip pat reikia plačiau įtraukti parlamentą. Tai, ką mes siūlome, kad jis būtų daugiau įtrauktas, siūlome parlamentui renkti reguliariai dokumentus susijusius su e, vystamojo bendradarbiavimo. Parlamentas turėtų dalyvauti rengiant šią politiką, ją tvirtinant, mes turėtume būti dalyviai viso šio proceso. Taigi mes norime, kad e, tos priemonės apimtų ir parlamentą. Jūs klausėte apie konsensusą. E, mūsų pasiūlyme tai taip pat yra paminėta. Mes norime, kad vystimosi finansavimas būtų geriau matomas. E, norime, kad būtų laikomas 0,7 procentų įsipareigojimų finansavimui Taip pat e, reikia laikytis e BPO rekomendacijų vystimosi finansavimo. Ir e, visą tai, aišku, turi būti skaidru. Taigi, tokie papildomi komentarai. Ponas Geronsas taip pat minėjo tam tikrus santykius. Būtų įdomu pakalbėti apie aktyvesnį bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Aišku, būtų gerai, jeigu galėtume sutelkti savo išteklius ir gyvendinti bendrą strategiją, kad parama vystimuisi būtų e, veiksmingesnė. Tačiau mes neturime būdo, kaip komunikuoti su piliečiais, siekiant parodyti, kad e, kaip naud, panaudojamas viešas finansavimas šiams rytims. Pana Keller minėjo kovas su skurdu. Aišku, tai svarbu. E, tačiau, kad to pasiektume, reikia, kad e, visi dirbtų šį darbą ir laikytųsi strategijos. Taip, aišku, kad reikia E, mums sutelkti jėgas kartu ir tikiuosi, kad mūsų vizitas šiandien padės pradėti tokį procesą siekiant e, sinergijos šioje srityje. D'accord. Madame Atouf. Atou. Ačiū. Esu prancūzė. Uh, nesu vystomo e, bendradarbiavimo komiteto narė, bet esu AFET komiteto narė. Na ir jūs, ponia Krist, teigiate, kad reikia dėrėti su valstybėmis. Ir tai dėl to kyla problemų, nes ne visuomet gauni tai, ko nori. Norėčiau jūsų paklausti, ar netėjo laikas, vertinant tai, kas vyksta arabų pasaulyje, demokratėjimo procesai, kalbant apie tas valstybės, kur vis dar yra autokratiški režimai, ar nereiktų keisti situacijos ir bandyti dėrėti su žmonėmis, o ne su valstybės institucijomis, ypatingai jeigu tos institucijos nėra demokratiškos, pažiūrėjau, tai kas nutiko su Libija ir Tunisu. Buvo deramasi su Gaddafiu, e, e, Benaliu, tačiau su žmonėmis nebuvo kalbamasi, jie nebuvo išklausomi. Taigi, kaip jūsų vertinimu būtų įmanoma padaryti, kad e, būtų kalbamasi su žmonėmis? Jūs teigiate, kad šiandieną pagrindinis prioritetas yra dirbti e, pietų, į pietus nuo Saharos dykumos esančios Afrikos valstybių klausimų. Tačiau ten esančios valdžios, autokratiški režimai tikrai nekreipia dėmesio į žmonės, nepaiso žmonių interesų. Taigi labai svarbu, kad žmonės išpristų iš skurdo ir kad nebūtų deramasi su autokratiškomis, nelegitimiomis vyriausybėmis. Prieš keletą metų aš susitikau su Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnais ir jie teigė, kad kad tai yra neįmanoma, tačiau juk visi žino, kad tos vyriausybės nėra legitimios, nėra demokratiškai išrinktos vyriausybės ir kodėl nėra kalbamasi su žmonėmis. Taip pat, e, kalbant apie norą mažinti skurdą, Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos atstovai pasakė, kad tiesiog e, yra bandoma iš, veikti pagal tam tikrus kriterijus, ypatingai e, vertinant tas valstybės, kurios turi daug gamtinių išteklių. Panašu, kad tai yra patys svarbiausi veiksniai ir tai nėra tikrai e, lygių partnerių politika. Deja, dėkoju. Ačiū, ponas Krist atsakys klausimą. Na, aš jau kalbėjau apie, apie partnerystę. Na ir Lisabonos aukščiausio lygios tikslas buvo partnerystė tarp Europos ir Afrikos. Ir ta partnerystė tai ir turėtų būti naujos politinės dimensijos pagrindinis bruožas. Turime pagalvoti, kokius santykius turime palaikyti su šių šalių vyriausybinėmis. Šis klausimas turi, yra pagristas, juk kalbame apie parlamentinę de, demokratiją. Turime bendrauti su išrinktais žmonių atstovais, sukurti konstruktyvius e, santykius, užtikrinti mainus, tam, kad e, šios šalis imtų žengti demokratijos keliu. Mes esame pasirengę kurti santykius su politiniais partneriais ir reikia stiprinti šią parlamentinę diplomatiją. Yra ir kitų galimybių, kurios taip pat leistų padidinti, pagerinti padėtį. Tai yra decentralizuotas bendradarbiavimas. Jis atveria puikių galimybių užtikrinti bendradarbiavimą tarp miestų, tarp įvairių asociacijų ir tokiu būdu užmėgsti uh, santykius bei padėti kurti valstybę besiremenčią teisės priešinybės principais. Na, būtų utopiška manyti, kad per naktį pavyktų sukurti tokius santykius, kaip kad, pažiūrėjau, su Tunisu. Pokyčiai Tunise vyksta liaudės judėjimo demokratiško judėjimo dėka. Ir aišku, mes privalome paremti šį judėjimą. Na, reikia kritikuoti e, autokratus dar išlikusius valdžioje, tačiau procesas nėra spartus, jis ilgai užtrunka, e, užtrunka, kol kursi, užtruks, kol kursime šios santykius, kol užtikrinsime decentralizuotą bendradarbiavimą. Bet sakydami, išsakydami kritiką, elgsimės autentiškai ir čia nėra jokių taisyklių, kaip tai reikėtų daryti. Dar sėki pasikartosiu sakydamas, kad e, nepavyksta per naktį, per dieną uh, nusikratyti autoritarnių valdymo formų. Bet svarbu, kad bendrai per decentralizuotą bendradarbiavimą e, kurtumės diplomatinius parlamentinius santykius ir tokiu būdu keistume situaciją. Norėčiau dar kai ką pridurti. E, Yra šalių, kurias atsisako pagalbos, netgi vadina tą pagalbą pragaištingo. Kągi reiškia e, savoka partnerystė? Tai reiškia, kad e, lygus, lygus tarpusavėje diskutuoja. Iš pradžių buvo teikiama pagalba ir ta pagalba buvo teikiama e, tiems projektai, tams vykdyti, kurie nebuvo galbūt labai naudingi tų šalių gyventams ir kartais tikslas buvo amortizuoti investicijas. Tai buvo ankstesnis bendradarbiavimo modelis, o dabar kalbėkime apie tikrai bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, Vietname e, mūsų užsienio pagalbos e, organizacija Hanoje e, pirmiausia užmisgė ryšius su uh, atsakingais asmenimis vietoje ir tikslas buvo statyti metro. Taigi buvo tiesiog įvertinta, kas būtų naudinga tiek šalies vystimasi, tiek ir mums. Taigi tai buvo dialogas tarp atsakingų e, subjektų ir buvo aišku, kokioje padėtyje esame. Nors, pažiūrėjau, buvo atsisakyta mūsų pagalbos, bet vis tiek geriau negu kad primesti savo pagalbą. Kitas dalykas, jūs sakėte, kad reikia sumokėti tikrąją kainą. Bes vystama bendradarbiavimo šalyje mes turime, sakyti, tokią e, praktiką. Tai nėra pagalba, tai yra grobstimas. Pavyzdžiui, e, nutiesamas kelias už tai, kad būtų suteiktas teisė, kalnekasybos teisės 25 metams. Ir tai yra atviras grobstimas. Taigi reikia užmėgsti partnerystės ryšius ir su tomis šalimis, tomis vyriausybėmis, kurios galbūt ne, pernelik mums nepatinka, tačiau vis dėlto reikia bendradarbiausmės Ir trečias dalykas, kolega kalbėjo apie decentralizuotą bendradarbiavimą. Aišku, yra gerai, jeigu, pažiūrėjau, patrauktume į bendradarbiavimą pusę visus lygmenis, įskaitant ir vietos, savivaldybių lygmenį. Tačiau svarbiausia uh, yra informuoti ir įtikinti gyventojus, ypač krizio akivaizdoje. Uh, Jeigu, tarkim, kažkoje šalyje žmonės yra atsidūrę sudėtingoje situacijoje, sudėtingos jų gyvenimo sąlygos, tai, tai, tai aišku, neprilyginama tokia situacija um, pačiai šalyje, kur auga ekonomika, ekonominė situacija yra gera. Bet vis tiek reikia bendradarbiavimo. Ir aš manau, kad čia reikia tam tikro koordinavimo. Nesutinku, kad decentralizuotas koordinavimas vyktų visiškai decentralizuotai. Reikia bent minimalaus e, centralizavimo lygio. Na, e, pažiūrėjau, priklausomai nuo padėties šalyje, nuo skurto lygio, galbūt kai kuriais atvejais ir įmanomas decentralizuotas bendradarbiavimas, tačiau vis dėlto reikia bent minimalaus centralizavimo ir reikėtų pagalvoti, kokiais atvejais įmanomas tas decentralizuotas bendradarbiavimas. Pirmininkė, dėkoju, atrodo, daugiau nėra norinčių pasisakyti. Kągi, širdingai dėkoju ponams Kris ir Bakė, dėkojame už tai, kad atvykote į parlamentą ir tikiuosi, kad ir ateityje E, tamprai bendradarbiausime su nacionalinė Prancūzijos asamblėja. Rytoj po pietų įvyks diskusijos su nacionaliniu parlamentu atstovais ir kalbėsime apie sąlygas siemas su pagalbos teikimu, kad, kad pavyzdžiui žmogaus teisų užtikrimas. Dėkoju ir darome dviejų minučių pertraukėlę Voilà. Nous passons maintenant à la présentation. Toliau e, pereiname prie ponios Lovin pranešimo pristatymą. Ar teisingai turiu jūsų pavardę? Taigi, ji mums papasakos apie nuomonės projektą, kurį rengia, e, nuomonės projektą pranešimui, kurį rengia žvankystės komitetas, apie žvankystės susitarimą tarp ES ir Maroką parlamentas turi patvirtinti šį susitarimą. Taigi, pana Lovin, prašom. Ačiū, pana pirminkė. Ką tik atėjau iš žvinkystės komiteto, kur kalbėjome būtent apie šį klausimą su Aldo pranešėju, ponu Haglundu. Noriu papasakoti apie vis, jums apie šį susitarimą. Pirmasis susitarimas tarp ES ir Maroko buvo pasirašytas 95 metais. Tuo metu tai buvo labai svarbus susitarimas ES ir trečiai šaliai. Tačiau šalis nesusitarė dėl protokolo atnaujinimo 99 metais, taigi žuvininkystės sutikimas susitarimo iki dabartinio susitarimo, kuris įsigaliojo 7 metų vasario mėnesį, nebuvo. Šis protokolas buvo e, numatytas ketveriems metams ir jo galiojimas baigėsi šių metų vasario mėnesį. Dabar kalbama apie laikiną protokolo e, pratesimą. Toks pratesimas, dėl jo buvo susidarėta tarp komisijos e, labai greitai vasario, sausio vasario mėnesiais. Noriu dabar pasakyti, kodėl kalbam apie laikiną protokolo pratesimą, o ne visapusį sustarimą. Šių metų gegužės mėnesį šis komitetas kreipėsi Europos parlamento teisės tarnybą dėl sustarimo teisėtumo, nes čia kalbama ir apie vakarų Afrikos e, e, vandenis. Tai nėra e, svarankiška teritorija, Maroko e, karalystė yra, e, jį valdo šią teritoriją, tačiau tai nėra pripažinta nei pačių ten gyvenančių e, tautų, nei jungtinių tautų. O jungtinės tautos net nelaiko administruojančią Vakarų Afriką, Afrikos teritoriją valstybę, o tik tai de facto administraciją pagal jungtinių tautų rezoliucijas patvirtintas 92 metais. Šį ginčą reikia spręsti panaudojant referendumą, kad vietos gyventojai galėtų pareikšti savo e, apsisprendimo teisę. Tačiau referendumas iki šiol neparengtas, ne, neįvykdytas. Ir net susitarta, kas turi, turi turėti teisę bals, balsuoti. Aišku, kad e, vakarų Afrikos, vakarų Saharos žmonėms e, e, niekada nepritarė tam, kad būtų Marokas administruojanti valstybės. Na, o parlamento teisės tarnyba pasakė, kad e, sustarimas, e, kuomet ES e, žvėjai gali naudotis tais vandenimis, laikantis tarptautinių sustarimų. O atsakymas vėliau iš šis, ši nuomonė buvo pateikta komitetui ir teisės tarnyba rėmėsi ankstesnio jungtinių tautų teisės patarėjo Hanso Korelio nuomonę, kad administruojančios šalis gali išnu, naudoti išteklius administruojamoje teritorijoje, jeigu tai atitinka tos teritorijos žmonių norus ir jeigu tas verslas yra naudingas ten žmonėms. Europos, Sąjungos, Europos parlamento teisės tarnyba išnagrinėjo susitarimus egzistuojančius iki šiol, visus faktus, skaičius ir dokumentus gautus iš komisijos ir nerado įrodymų, kad žvinkystės susitarimas buvo naudingas vietos gyventojams. Ar jis e, atitinka Saharavi žmonių norus. Todėl teis, parlamento teisės tarnyba rekomendavo susitarimą sustabdyti arba dėl jo dėrėtis iš naujo ir netaikyti jo vakarų Saharos vandenims. Ši nuomonė buvo pateikta žuvininkystės komitetui. Komisija gavo daug klausimų iš parlamento narių ir dėl, iš dalies dėl to politinio spaudimo komisija pradėjo užduoti klausimus Marokui. Ar tas susitarimas ir naudingas vietos gyventojams ar ne. Maroko valdžia neatsakė terminas atsakymams buvo praėjusiu metu rūpiučio mėno, kuomet komisija tikėjosi gauti tokį atsakymą, kad galėtų įvertinti, ar šis sustarimas atitinka tarptautinę teisę ar ne, ir kad būtų galima darytis dėl naujo susitarimo. Nustojus galioti protokolui vasario mėnesį. Tačiau Marokas nepateikė jokio atsakymo iki gruodžio 13 dienos praėjusiu metu gruodžio 13 dienos. Tai yra likus dviem mėnesiam iki sustarimo galiojimo pabaigos. Ir tai, kad ir faktai, kuriuos jie patikė, buvo labai paviršutiniški. Aš mačiau juos, tai tai buvo prezentacijos forma dokumentas parengtas. Jį galima gauti iš žuvinkystės komiteto sekretariato. Visi parlamento nariai gali turėtų komentą gauti, tai daugiau yra Maroko žankystės politikos e, apžvalga, o ne sustarimo vertinimas. Netgi ten nepaminėtas vakarų Saharos klausimas. Kai, kurie, kai kurios investicijos tik paviršutiniškai paminėtos. Nieko daugiau ten nėra. Taigi, e, remdamasi tuo, komisija kreipėsi į parlamentą ir tarybą prašydama pratesti protokolą tik vieneriems metams, tai yra laikinai, kad komisija galėtų įvertinti tuos faktus ir apsispręsti, kaip elgtis toliau. Žuvintystės komitetas buvo nusivylęs komisijos taktika, nes pranešėjas paskirtas žuvintystės komitete Vienintelį vertinimo ataskaitą turi, atlik, kurį atliko vykdė konsultacinė agentūra. E, tas ataskaita patikta tik tai prancūzų kalba, pranešėjas nemoka prancūzų kalbos. Taigi ilgai užtruko vertinimo vertimas, kad pranešėjas galėtų atlikti savo darbą. Todėl tik dabar šis pranešimas aptariamas žvinkystės komitete, o protokolo pratesimas nustoja galioti vasario mėnesį. Taigi viskas daroma paskutinę minutę. noriu pateikti Jums savo priežastis, dėl ko rekomenduotume nesutikti su laikinu protokolo pratesimu. Visų pirma, manau, kad yra nepriimtina, kad Marokas visiškai apleido, visiškai neatsakė į komisijos klausimus dėl to, kokią naudą gauna saharavi žmonės iš tos žuvininkystės sustarimo. E, dėl to Maroko valdžia visiškai nieko nepasakė. Taip pat noriu paminėti, kad 2009 metais žvinkysios komitetas klausė, kreipėsi į Maroką, ar galėtume atsiųsti delegaciją patirinėti situacijos 2010 metais. Gegužės mėnesį gavome laišką iš Maroko vyriausybės, kur buvo pasakyta, kad dėja e, jie negali priimti mūsų numatytų laikotarpių. O tas matytas laikotarpis buvo dešimtųjų metų e, kažkurio metu. Tik iš esmės jie nenorėjo, kad mes ten vyktų, atvyktume. Taip mes supratome jų atsakymą. Manau, kad pritarimas susitarimui būtų tik tai pateisintų tokią Maroko valdžios taktiką tai, kuri yra neprimtina, kai nesako į klausimus, neįsileidžia Europos parlamento delegacijos ir taip toliau. Antra. E, dabar turime e, tą vertinimo ataskaitą, kurią galima paskaityti ir prancūziškai, ir angliškai, ir įrodo, tai tai yra vienas neigiamiausių, viena neigiamiausių Europos žemininkystės sustarimų vertinimas. Ypač kai kalbama apie biologinę išteklių situaciją, beveik visi ištekliai Maroko vandenyse yra per daug išnaudojami. Išskyrus vienos žuvies rušies išteklius pietuose, tai yra vakarų Saharos vandenyse. Ir jeigu padidinsime a, tų išteklių a, e, panaudojimą, a, e, tai yra a, e, skumbrės, skumbrių ištekliai galėtų būti naudojami. Ir žuvinkistės komitete ką tik vyko diskusija, kažkas sakė, kai kas sakė, kad ES laivynas žvejoja tik labai nedidelę dalį tų išteklių. Tačiau pats principas yra labai svarbus. Tai yra tai, kad susitarimus galima susitarti dėl perteklinių išteklių ir negalima konkuruoti su vietiniais žvėjais. Taigi, tai yra vienas geras argumentas, dėl ko reikėtų atsisakyti pratesti sustarimą. Trečia, sektorinė parama. Tai yra labai svarbu ir šiam komitetui. 13 milijonų 500 tūkstančių eurų e, šiemet, tai yra per metus, turėtų būti skirtuma vietinius žvėjams ir plėtoti Maroko žankystės sektorių. Vertinimas rodo, kad tik tai 15 procentų tų lėšų yra panaudota. Tai yra e, panaudojimo problemos. Ir Maroko, Marokas sako, kad ši suma sudaro tik 0,2 procentų visų investicijų žuvinkystės sektoriuje Maroke. 8 ir nuo 8 iki 10 metų. Taigi Maroko žankystės politikos e, tikslas yra didinti vietinę gamybą ir ši sektorinė parama e, jų laikoma pakankamai nesvarbia Marokui. Tokios yra vertinimo tyrimo išvados kur taip pat sakoma, kad tai e, šis e, procesas buvo iš tiesų nesėkmingas. Dar vienas įdomus sustarimo aspektas yra sustarimo ekonominė pusė, tai yra pelningumas. ES laivų savininkai sumokėjo 8,9 milijonų eurų, o mokesčių mokėtojai 306 milijonus eurų. 95 procentus e, visų išlaidų padengia viešasis sektorius. Taip yra panašiai ir kitų sustarimų atvejais. Tačiau šio sustarimo atveju šis ir sustarimas yra mažiausiai naudingas e, išteklių prasme, išlaidų prasme. Vienas euras išleistas e, duoda tik 0,65 procentus euro tiesioginės ir netiesioginės pridėtinės vertės. Tai yra mažas skaičius, palyginti su kitais susitarimas. Vertinimo ataskaitoje sakoma, kad privalomos e, iškrovimo sąlygos jų nėra nesilaikoma. ES laivynas neiškrauna savo pagautų žuvų Marokė, kaip turėtų būti. Sakoma, kad tai neturi jokios įtokos uh, e, ES rinkos stabilizavimui, nes sugavimas sudaro labai nedidelę dalį ES rinkos poreikių. Taip pat e, cituoju ataskaitą, kur sakoma, kad tie rezultatai, tos, na, ta žvejyba kainuoja labai brangiai ir nėra nu, ekonomiškai pateisinama. Biudžeto komitetas taip pat rengia nuomonę dėl šio sustarimo ir biudžeto komitetas taip pat rekomenduoja nesutikti e, su sustarimo pratesimu, nes tai net ir ES nėra naudinga. O žininkystės e, komiteto pranešėjas taip pat e, rekomenduoja nesutikti su sustarimo pratesimu. Ir mano rekomendacija šiam komitetui taip pat yra nepritarti sustarimo pratesimui. Taip pat norėčiau paminėti, kad gali būti tam tikrų politinių priežasčių, dėl kurių galbūt apie kurią sužinėjome per praėjusį kartą Strasbūre, dėl ko parlamentas neturėtų pritarti tam, kad e, pranešimas, kad e, sutarimas būtų e, teikiamas Europos teisingumo teismui, jo nuomonė išgirsti, dėl ko nusivylėme, tačiau turime būti atsargus, galvodami tai, kas yra, kurioje pusėje e, mes turėtume būti įvykus arabų pavasariui. Aš nemanau, kad teisinga būtų tiesiog e, nepaisyti tarptautinės teisės, aplinkosauginio tvarumo principų ar ekonominių principų. Todėl aš rekomenduoju nepritarti susitarimo pratesimui. Ačiū. Merci beaucoup, Madame Levin. Je passe après. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu parlamento nariams. Pirmiausia, ponas Deva. Uh, thank you, Madam President. I agree. Dėkoju, ponė pirmininkė, visiškai sutinku su tuo, kas sakė panelio Vin ji tikrai labai um, nu, kruopšiai žvelgia visas tas priežastis, kodėl neturėtume palaikyti šio sustarimo. Nes tikrai situacija neprimtina. Um, Šalis tiesiog buvo ko nekolonizuota, buvo pastatyta milžiniška siena, panašiai didžiojo kinijos siena. Taigi tikrai visiškai neprimtinta. Arba šis parlamentas ir ES e, kažką reikšia, ar nieko nereiškia. Ir jeigu mes kažką reiškime, tai reiškime, kad e, mes giname demokratijos žmogus teisės silpnųjų apsaugą. Nes jeigu to nepadarysime, tai tiesiog reiškia, kad esame silpni. O čia kalbame apie žmonės, kurie stovyklose gyveno. Uh, metų metus ir mes turime neleisti, kad išliktų toks kolonistinis požiūris. Mes turėtume padėti abiems pusėms prieiti sutarimo, spręsti konfliktą pagal tarptautinės teisės standartus. Taigi, ponė pirmininkė, manau, kad turime pasakyti, tikrai užtenka. Ačiū. Koju poniai Deva. Ponas Berman dabar pasisakys. Ačiū pirmininkė. Šešėlinio pranešėjo, kuris negalėjo šiandien atvykti vardu, norėčiau išsakyti daug pagiros žodžių Izabelio Vin parengtai labai nuosekliai nuomoniai. Puikiai yra pristatomi argumentai šioje nuomonėje, tiksliai yra suformuluotas tekstas. Kai žuvininkystės susitarimas neduoda jokios naudos Maroko žvejybai ar darbo vietoms, kurių sukūrėma labai nedaug, kai privalomi iškrovimo straipsniai yra pažeidžiami kai aiškiai nėra efektyvai, efektyviai naudojamos ES lėšos, kai kaštų našumas toks menkas, kai ištekliai yra visapusiškai ar iš dalies išeikvojami, turime labai atidžiai įvertinti situaciją. Tiesiog e, kyla klausimas, ar reikalingas toks susitarimas, jo legitimumas yra kvestionuojamas ir Europos parlamentas praeitą savaitę nusprendė dėja netikrinti susitarimo legitimumo, bet, na, bet kuriuo atveju vis tiek nėra gerbiamos gyventojų teisės ir tarptautinė teisė yra pažeidžiama, labiau pažeidžiama nei bet kas kitas. Jeigu tos teisės neginsime, tuomet nieko nepasieksime. Taigi, ponė Liovin turi visapusišką mūsų paramą. Ačiū. Puiku, dėkoju. Ponas Vaigel. I... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų kolegijai ir pranešėjai poniai Liovin už puikų temos pristatymą. Taip pat dėkoju ir už tai, kad jūs investavot ne tik žinias, duomenis, bet jūs viską pateikėme tikro, tikrosios politikos, tik, politinės tikrovės akivaizdoje. Ir praeitą savaitę, kai mes e, pasakėme, kad nepasitikime tarptautinė teisė, tai jaučiausi labai prastai, aš manau, kad negalime savo leisti taip elgtis, nes Šiuo metu pasaulyje neturime nieko geresnio, kas užtikrintų mažųjų šalių ir neturtingų žmonių apsaugą nei tarptautinė teisė. Taigi, čia viskas susiveda į tarptautinės teisės laikymą ir nesilaikymą klausimą. Tai yra, aišku, labai jautrus klausimas politiniu požiūriu. Jeigu mes pasižiūrėsime į problemas vien politinius aspektus, tai čia būtų vienas dalykas. Bet manau, kad pakanka mums suvokti, kad mes šiandien kortas statome ES įtikinamumą, jeigu įsiklausysime tik tais į tam tikrų šalių ir jo lobistų argumentus ir atsižvelgsime tik į jų uh, ribotus interesus, sus, kartu pamindami pokomis tarptautinė teisė. Tai, e, kad kai paprašėme Maroko duomenų, prašėme nurodyti, kaip Marokas panaudoja uh, finansinę pagalbą, kurią skiriame. Tai Maroko reakcija uh, parodė, e, kaip Marokas jaučiasi, kaip šalis dokumentai teritorija, kurioje Marokas neturi teisės būti. Marokas te turi teisę e, padėti e, surenkti referendumą, kurio metu Saharavi žmonės galėtų apsispręsti dėl savo ateities. Nu, šiaip e, visiškai neprimtinas Maroko elgesys ir pozicija. Taigi dėl šios priežasties ir dėl tų priežasčių, kuriuos labai konkrečiai išdėstė ponė pranešėja, manau, kad mums nelieka jokios kitos galimybės, kaip tik nesutikti su šio tokio pabudžio sutarimais ir primiktinai raginti mūsų partnerius, šiuo atveju Maroką, laikytis tarptautinės teisės. E, Kai mes diskutavome dėl šio susitarimo, ir kalbėjome apie kolegos Dafo e, pasiūlymą dėl to, ar kreiptis ar ne Europos teisingumo teismą. Kai kurie kolegos siūlė atsižvelgti tai, jog Marokas e, tuo metu buvo vienintelė demokratinė šalis e, tarp visų arabų šalių. Bet tai dar viena priežastis, kodėl Maroko turėtų laikytis tarptautinės teisės. Ir negalime mm, pastelgti šį argumentą tam, kad leistume Marokui, konkrečiai Rabatui, elgtis neteisėtai. Taigi, manau, tinkamiausia būtų nepalaikyti šios sutarimo. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkoju. Dabar žodį norėčiau suteikti ponui Ponga. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, nuomonės referentai, parengus puikią nuomonę. Ir Aš matyt šiuo klausimu pasisakysiu šiek tiek iš kitos perspektyvos nei kiti. Pirmiausia, pasakysiu, kad visiškai nepritariu išsakytai nuomoniai, nuomoniai, kurią pristatė ir pati nuomonės referentė. Man atrodo labai svarbu, kad vystomo bendradarbiavimo komitetas pasisakytų šiuo klausimu dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl techninių priežasčių. Kalba eina apie susitarimą, kuris jau galioja ir kurio galiojimo terminas baigėsi 11, 11, 11 metų gruodį, bet to jis buvo atnaujintas. Kalba eina apie žuvų išteklius, tos žuvys jau buvo sužvėjotos ir parduotos ir dabar negalima tų žuvų vis tiek atgaivinti, tai jau kalba eina apie suvartotus dalykus. Kalbant apie protokolą dabar, buvo kalbama apie 13 milijonų sumą, 13,5 milijono sumą. Kalbant apie tai, kad sektorinė pagalba yra skiriama Marokui, Marokas turi sugražinti dalį tos gautos paramos. Na ir iš principo dėl politinių priežasčių, kurios mano manimo yra labai svarbios, svarbu pritarti šiam susitarimui. Marokas dabar išgyvena didelius pokyčius, arabų pavasaris e, irgi sąlygo tam tikras reformas ir šioje valstybėje. Taigi labai svarbu paremti Maroką šiuose reformose ir nusiųsti labai svarbu dialogo politinį signalą. Tai būtų labai svarbus signalas Maroko žmonėms. Jie suprastų, kad ES remia valdymo reformas. Taigi, ponė pirmininkė, aš jums siūlyčiau pasiūlyti pakeitimą, pagal kurį būtų siūloma Europos parlamentui pritarti e, šiam susitarimui. Ponas Verman. Pone Ponga, norėčiau šį beitą pasitikslinti. Kai jūs skaitote Karl Haglund pranešimą, e, skaitant tą pranešimą tampa aišku, kodėl, dėl kokių priežasčių vėluojama pateikti nuomonę šiuo klausimu. Iš principo dėl to, kad praneš... Šis pranešimas tik tai birželio mėnesį buvo pateiktas parlamentui, o sustarimas galioja nuo vasario mėnesio. Taigi tai yra Europos komisijos klaida, o ne mūsų problema. Ir dėl to mes neturėtumėme atsisakyti savo demokratinių teisų ir įgaliojimų. Pirmininkė, ačiū. Ponas Martinės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, man labai padėjo ponios Pongo pasisakymas, nes tiesą sakant, viską, ką jis sakė, atitinka ir tai, ką aš ketinau sakyti. Yra du ar trys dalykai, kurie čia supilaka vieną krūvą. Ir yra tokių dalykų, kurie tikrai išsakyti, tačiau netinka tikrovės. Na, kai kalbame apie tarptautinės teisės pažeidimą, taigi čia tarsi teigiama, kad tai yra neginčitinas dalykas. Tačiau kaip nėra absoliučių garantijų. Naivu, tik. Tai yra gerbiamas tarptautinės teisės nuostatos, tarptautinių lygių, Europos lygių ir šiame parlamente. Aš galėčiau pateikti įrodymų tam, jog šis tarimas, tiesą sakant, visai nepažydžia tarptautinės teisės nuostatų tai, ką sakau, nėra mažiau vertinga negu tai, ką sakė tie kolegos, kurie sakė, kad šis tarimas pažeidžia tarptinės teisės nuostatas. Na, antra. Na, mes tur. Taigi, taip, sutinku, kad tai yra čia politinė problema, jie sudėtinga visi ją išmaname ir kai kurie iš čia esančių. Galbūt e, yra labiau įsitraukę į tą sritį, ką galima būti apibūdinti kaip solidarumas su gyventojais vietoje ponas Deve kalbėjo apie atsakomybę už žmonės gyvenančius stovyklose ir taip toliau, tačiau klausimas yra, kur tos stovyklos? Tos stovyklos, apie kurias kalbėjo kolega Devas, kur jos yra? Kieno, kokios valstybės teritorijoje? Kaip yra administruomas tos teritorijos, kuriuose yra tos stovyklos? E, kieno, kas atsakingas už jas? Kieno valdžioje yra tos stovyklos? Na, o kas prisima atsakomybę už sąlygas tose stovyklose, už išgyvenimą juose? Kas turi pasirūpinti, kad tose stovyklos būtų užtikrintas sanitarinės sąlygos, kad būtų švietimas? nes šias stovyklas yra nei Maroko, nei Mauritarijos teritorijoje. Kas čia ignoruoja savo atsakomybę? Na ir turėtume kalbėti apie tai, kokiu būtų pasiekmių, jeigu nepalaikytume ne ne šio susitarimo, o šio susitarimo pratestimo. Buvo sudarytas susitarimas ir jis buvo pratesimas, darant prielaidą, kad e, bus sudarytas geresnis susitarimas iki kitų metų e, vasario mėnesio. Na ir iki kitų metų vasario mėnesį reikia sudaryti, sudaryti tokį starimą, kuris atitiktų traptautinę teisę Europos Sąjungos interesus, o taip pat ir marokiečių interesus. Ir tai turėtų būti toks starimas, kuris duos naudos tos teritorijos gyventojams, kurioje bus žvejojama. Aš manau, kad visai šiais požiūriais tas naujas turimas bus geresnis, jis duos didesnės naudos ES, Marokui, o taip pat ir gyventojams toje teritorijoje, kur bus žvejojama. Turime paklausti, kaip sudaryti tokį sutarimą. Ir turime pagalvoti, e, kokios bus pasiekmes, jeigu nebus pratestas šis sutarimas, kuris jau veikė septynis mėnesius, pasitvirtino ir dar liko keturi mėnesiai iki jo galiojimo pabaigos. Taigi, kaip šio komiteto narys palaikau poną Pongą ir norėčiau dar atkreipti dėmesį vieną dalyką. Remtis tą patirtimį, kurios turime sukaupę santykius su kitomis šalimis. Na, nu, man atrodo, kad Marokas nėra labai suinteresuotas pasirašyti šį susitarimą. Ir jeigu Marokos nėra suinteresuotas, tai taip jau ir yra. Turime pagalvoti taip pat ir apie alternatyvą, kuriai žvelgia Marokas ir nemažai kitų Afrikos šalių, kai šie apsisprendžia nesiderėti su ES dėl starimo ir nepratesti jo. Kaip žinote, kad yra kitų šalių, kurias domintų susitarimas su Paroko. E, galbūt e, Kinija, Japonija, Rusija, galbūt šios šalis norėtų pasirašyti sutarimus tomis šalimis, kurios nepasirašys sutarimus su mumis. Aš taip pat turiu teisę pasisakyti. Aš suprantu, kad su manim nesutinki. Na, tu nesutinki su tuo, kad aš su tavim nesutinku. Na, aš manau, kad šiuo metu, ir čia grinai, aišku, mano nuomonė, ir tiesiog manau, kad paties Maroko nedomnis šis sustarimas. Ir man saro įspūdis, kad tas sustarimas, dėl kurio galima būtų dėrėtis ir pasirašyti su Maroku, būtų gerokai geresnis, visapusiškai geresnis ir tas susirimas duotų daugiau naudos Marokui, taip pat duotų daugiau naudos e, žmonėms gyvenantiems toje teritorijoje, Saharoje. Dar visi kartą pakartosiu, kalbu apie žmonės, kurie gyvena Saharoje, o ne politiniams atstovams jiems galbūt tai taip pat bus naudinga, tačiau jie tiesą sakant negyvena Zaharoje. Man starė įspūdis, kad Maroką te domina sudaryti naujas tyrimas su, Europa, su Europos Sąjunga, kaip e, tų starimų sekos dalis, kuriuos e, Marokas nori turėti su kitomis šalimis nes stovi eilė kitos šalis, kurios nori pasirašyti susitarimus su Maroko ir tai, kad tos šalis galės pasiūlyti, tie susitarimai Marokai bus įdomesni negu musiškis. O pasiekmes tikrai bus skaudžios e, žinkystės padėčiai, tai rodo Senegalo ir kitų šalių pavyzdžiai, nes tos kitos šalis e, nesilaikys žvny, ž, žvejodamos tokių griežtų taisyklių kaip kad Europos Sąjunga. Nes tie, kurie pasirašė, tie, kurie pasirašė e, sutarimą su mumis, jie dingo. Na, o tie kiti, kurie nori pasirašyti sutarimus su Afrikos šalimis, daro milžinišką žalą. Na, mes galime balsuoti ar nebalsuoti už sustarimą, tačiau nėra tiek jau ir svarbu. Liko tik keturi mėnesiai. Na, ir jeigu nesugebėsime per tuos keturis mėnesius ar vėliau sudarėti rimto, pagristo, gero sustarimo, tai tikrai nieko nepasieksime, bus blogai. Taigi, aš manau, kad tai tikrai šis sustarimas, jo palaikymas, nepalaikymas yra labai nesvarbus ir todėl labai palaikau pana Pongą. Dėkoju, ponė Martinės, o dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui, ponui Aleksandru. Jeigu kalbėsite trumpiau, tai bus tik į naudą mums. Ačiū. Oui. Merci, madame. Je vais essayer. Ačiū, ponė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, tačiau Pasisakysiu jų skaičius rodo, kad jūsų komitetas daug dėmesio skiria šiam klausimui. Klausimui, kuris turi simbolinę reikšmę. Na, aš kalbėsiu apie esminius dalykus ir buvau žuvininkistės komiteto posėdyje. Ten ir dalyvavo jūsų nuomonės referentė. Na ir aš pabandysiu atsakyti įvairius klausimus, pabandysiu pateikti paaiškinimų šiuose diskusijose. Pirmiausia, dėkoju poniai Liovin už tai, kad parengė puikų, puikią nuomonę, nepriklausomai nuo skirtingų nuomonių, kurios egzistuoja šių klausimų. Ji pristatė savo argumentus gan svarius argumentus ir mes sveikiname ją už tai. Tačiau vis tiek yra keletas klausimų, e, į kuriuos reiktų sureaguoti arba kuriuos reiktų pakomentuoti. Pirmiausia, dėl to, kiek ilgai truko vidinis procesas tarp įvairių institucijų, nu, nuo to laiko, kai buvo vasario 27 dieną pasiūlytas naujas protokolas. Aišku, mes vėluojame ir mums nepatinka tie vėlavimai. Ir e, žuvininkystės komiteto pranešėjas irgi apgailestauja dėl to, kad vertinimo ataskaita buvo parengta ta kalba, kuri jam nebuvo paranki. Mes suprantame tą pranešėjo nusivylimą. Na ir mes bandėme išversti tą dokumentą į kalbą, kuri būtų geriau suprantama ir aiškesnė pranešėjui, kad būtų vertinti visi niuansai. Taigi buvo atliktas, atliktas vertimas. Kai kurie e, kalbėtojai darė nuorodą į vertinimo ataskaitą, kurią atliko išorės konsultantai. Tiesa, kad vertinimo ataskaita tikrai nėra puiki. Tiesa, kad e, ta ataskaita užtruko per ilgai, ir ta šalis, kuri atliko tą vertinimą, pažymi, kad įsisavinimo gebėjimai Marokė nėra pakankami ir jau keletą metų, ypatingai pirmaisiais protokolo gyvavimo metais, tiesa, kad tie įsisavinimai nebuvo pakankami ir mes nekartą Maroko valdžios institucijų dėmesį atkreipiame į tai, kad yra vėluojama ir kad nėra įsisavinamos lėšos. Marokiečiai pateikdavo eilę priežasčių, jie kalbėjo savo nacionalinę strategiją, nacionalinę žuvininkystės strategiją ir teigia, kad kai tik tai ta strategija bus pradėta įgyvendinti, patvirtinta prieš tai, o mes pažymėjome, kad įsisavinimo mastai šiek tiek pagerėjo, tačiau vertinimo ataskaita pažymi tik tai tokį nedidelį įsisavinimo gebėjimų pagerėjimą. E, aišku, tai yra nedidelė detalė, tačiau e, į tą detalę irgi reiktų atkreipti dėmesį. Kita vertus, e, daugelis kalbėtojų minėjo išteklių situaciją. Tiesa, kad tikslus vertinimai. Ir taip pat e, ataskaitoje yra minimi neigiami skaičiai faktiškai visų žuvų rūšių, rūšių ištekliams, išteklių atžvilgių ir e, protokolė su Maroku yra minimos įvairios žuvų rūšys, ypatingai tos rūšys, kurios, kurias žvejoja vietos žvėjai. Na ir kalbant apie. Kalbant apie pelaginės rūšis, jos nepatenka į protokolo taikymo sritį, kadangi dėl tų išteklių nebuvo deramasi su Maroko valdžios institucijomis. Uh, ir dėl išteklių situacijos nebuvo iš vis galima dėl jų dėrėtis. Na ir ta lentelė dėl išteklių lygių yra orientacinio pobūdžio. Ir tai yra tos žuvų rūšys, kurios patenka į protokolo taikymo sritį. Dabar dėl protokolo pobūdžio. Kalba eina apie 12 mėnesių galiojimo terminą. E, dėl protokolo buvo deramasi dėl štai kokių priežasčių. Pirmiausia, buvo bandoma gauti kuo galima daugiau informacijos tam, kad komisijos tarnybos galėtų pradėti arba stabdyti diskusijas ir dėrybas dėl būsimo protokolo. Būsimo protokolo, kuris bus kur kas ilgesnio galiojimo nei dabartinis protokolas. Kitais žodžiais tariant, mes vertiname, mes įsivaizduojame, kad mes manome, kad tas 12 mėnesių protokolas yra tam tikras perinamasis laikotarpis e, prieš vėlesnės dėrybas dėl naujojo protokolo su Maroko valdžios institucijomis. Dar vieną minutę, sako ponė pirmininkė nes jūs kalbėjote jau penkias minutės, o mes vėluojame pagal savo darbo tvarkę. Na, bandžiau trumpai e, kalbėti, bet turiu šį beitą jums pasakyti, pateikti šiokios tokios informacijos. Taigi mes bandėme dėrėti su valdžios institucijomis ir šis protokolas e, dėl jo nebuvo deramas, jis buvo priimtas toks, koks yra, su viena konkrečia išlyga, būtent dėl Maroko valdžios institucijų atsiskaitimo prievolės. E, ir tam, kad tas protokolas būtų naudingas visam Marokui, visoms bendruomenėms. E, ir į ankstesnį protokolą tas geografinis paskirstimas nebuvo įtrauktas. E, taigi tuo ir skiriasi naujasis protokolas su senu, su, nuo senojo protokolo, o naujasis protokolas mums leistų dėrybų metu gauti tam tikros naudos, būtent prieš pasirašant tą naująjį protokolą. Taigi, ačiū ponė pirmininkė. Na, visiems yra numatomas kalbėjimui terminas. Ačiū labai. Dabar ponė Liovin pasisakys, nuomonės referentė, padarys išvadas. Ir prašyčiau, kuo galima trumpiau. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponas Ponga. Jis sakė, kad jeigu nepatvirtinsime protokolo, nieko nepadarysime, žuvies gražinti į vandenį negalime. Tai tiesa, aišku. Tačiau, kaip sakė panas Bermanas, tai yra pirma galimybė, kurią parlamentas turi, teikdamas nuomonę dėl sustarimo. Tai, tai nėra parlamento kaltė kad taip įvyko, o principas yra labai svarbus būtent dabar. Dėl, jeigu kalbėsime apie žvejojimą ar tai, kad sustarimas netva, neužtikrina tvarumo, tai netai svarbiausia. Na ir sustarimas šiaip jau ir taip galioja jau aštuonis mėnesius. Tačiau jeigu mes nepritarsime šiam susitarimui, Labai greitai pastebėsime, kaip ir žurnalistinio komitete ir čia, kokia yra parlamento pozicija. Tačiau turime balsuoti plenarinėje sesijoje ir Europos sektoriui bus laiko prisitaikyti. Noriu dar kartą pabrėžti, kad iš tiesų nuo 99 metų iki 2007 metų sustarimo nebuvo ir Europos žinkystės sektorius su tuo visiškai susitvarkė, jokių problemų nebuvo čia nebus e, pasaulio pabaiga. Kai kalbam apie paramą sektoriui, tai su komisija prieš porą savaičių buvau sustikusi ir naujo įvertinimo tuo metu nebuvo dėl to, kaip sustarimas gyvendinamas Maroke. Žinoma, tas panaudojimo pajėgumai Maroke galbūt ir pagerėjo, praėjusiais metais komisija netgi nesumokėjo visos sektoriaus paramos sumos, nes Marokas nesumo, nepanaudojo tų pinigų. O vystimosi aspektas šiame sustarime nėra visiškai svarbus. Marokas investuoja pats į žunkystės sektorių ir nenaudoja Europos lėšų. Manau, kad naujas susitarimas su Maroku dėl jo, apie jį galima būtų e, galvoti, bet tai būtent ir siūlo žuvinkystės komisaras komisijai. Jį pasiūlė, kad būtų sutikti įgaliojimai dėrėtis dėl šiaurės e, vandenų prie Maroko, neįskaitant vakarų Saharos. Ir, kaip sakė panas e, Martinėsas, galbūt Ispanijos žvėjams būtų naudinga, kad jie galėtų žvėjoti kaiminiuose vandenyse. Galima būtų susitarti kaip nors ir dėl tokios žvejybos, bet ne dėl vakarų Saharos vandenų. Deja, komisija tuo metu tokių įgaliojimų daryboms nedavė. Noriu pabrėžti, kad labai daug valstybių narių balsavo prieš šį susitarimą taryboje tai nėra iš tiesų nekontroversiškas sustarimas ir labai rimtai turime apie tai galvoti ir šiame komitete prieš bandant pateisinti sustarimą, kuris po metų gali pasirodyti labai uh, mums gėdingas, jeigu pritarsime žuvinkystėje okupuotose teritorijose. Kai kurios šalis jau dabar e, gėdinasi savo ankstesnių e, santykių su Tunisu, Libija ar Egiptu. Ačiū. Ačiū. Norėčiau priminti, kad pakeitimų patikimo terminas šiam nuomoniai baigėsi spalio 17 dieną, 12 valandą dienos. Taigi, kaip jau žinote, Vystamo bendradarbiavimo komiteto koordinatoriai priėmė sprendimą pakviesti pono Mišelio prašymu pona Robos, kuris yra darbo grupės, kurie atsakinga už tūkstantmečio vystimosi tikslus e, koordinatorius. Junktinių tautų sekretariatas sukūrė tokią grupę. Šiai grupė priklauso 20 Junktinių tautų e, tarnybų. Taip pat joje dalyvauja ir Pasaulio bankas, Tartautinis valiutos fondas, taip pat e, Europos e, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, taip pat PPO. Ši grupė e, bandys įvertinti aštuntąjį tūkstantmečio vystimosi tikslą, būtent sukurti tarptautinę partnerystę vystimojo bendradarbiavimo labui, bandant užtikrinti įvairių organizacijų bendradarbiavimą. Kaip žinote, 2010 metais e, daug dėmesio buvo skiriama mažiausiai išsivyščiusioms valstybėms. Dabar ypatingai vertinant e, tai, kad 15 metai jau yra netoli, labai svarbu įvertinti, kaip e, mums sekasi pasiekti šio tikslo, ypatingai atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį. Taigi, ponia Vos, sveiki atvykę. Tikiuosi, kad šis pasikeitimas nuomonėmis bus labai įdomus ir jums, ir mums. Ir dabar žodį suteikiu jums, pane Bus. <clears throat> Merci beaucoup. Uh, thank you very much. And thank you very much for uh, giving me this opportunity. Dėkoju, dėkoju šią galimybę pristatyti jums šią ataskaitą. Bandysiu pasisakyti glaustai, nežinau, kad e, laiko nedaug. Ir e, tikiuosi, kad po to dar liks laiko diskusijoms. Na, kaip jau buvo pinėta, aš jums pristatysiu um, TV trūkumų šalimo darbo grupės pranešimą. Um, taigi tai yra atnaujinta ataskaitos redakcija. Taigi pranešime tiesiog bandoma apžvelgti, kaip, e, kokiu rezultatu e, davė pasaulinės partnerystės vystimas labui nuo 2010 metų viršinių sutikimo. Taigi, tiek viršinių sutikimo e, dokumente, tiek ir šiame pranešiname padaryta, kad padaryta nemaža pažanga siekiant tūkstančio vystimasi tikslų, tačiau daug kas vis dėlto dar nepasiekta ir daugelis šalių greičiausiai nesugebės laiku pasiekti nusibrieštų tikslų. Ir, na, ir pasaulinės partnerysės vystimosi labui padaryti pažadai nebuvo pilnai gyvendinti. Na, dar sėki, su viršinių sutikimo metu buvo dar sėki patvirtinti prisimti įsipareigojimai, buvo primta ir naujų įsipareigojimų ir taip pat e, buvo nuspręsta uh, užtikrinti didesnį vientisumą darbo atvarkę, pavyzdžiui, tokias rytyse daugiau ryšių kaip e, skolų atleidimas, vystimasis ir taip toliau. Tačiau norint, kad e, besvystančios šalis vystusi geriau, reikia skatinti jų ekonomikos augimą, taip pat e, suteikti galimybę šiam šalims prisimti atsakomybę už gautas pagalbos tinkamą panaudojimą. Na ir, šeš, na ir prisimtis įpareigojimai turėti tai pilnai atitikti pastangas dedamas nacionaliniu lygiu. Na, pranešime paminėta, kad viršūnių sutikimo sekretariatas buvo paragintas pagalvoti apie tikslus po 2015 metų, tai yra mm, sudaryti tolimesnį dar tvarkaraštį po 2015 metų. Taigi pranešime yra daug svarbių dalykų, tačiau atkreipsiu dėmesį svarbiausias. Atkreipiame dėmesys, kad reikia paskubėti, jeigu laikomės 2015 metų kaip nusibrieštos datos. Na ir pasaulinė partnerystė skirta tam, kad būtų paremtos nacionalinės pastangos siekiant TVT. Na galbūt iki 2015 15 metų nepasieksime tikslų, jeigu nebus pasaulinės partnerystės, iš pasaulinės partnerystės pusės remiamas nacionalinės pastangos. Taip pat prisimtis pareigomai turi galutinę datą. TVT. Mm, mm, tam tikri tikslai, pažiūrėjau, pagal tvarkaraštį turėjo buvo uh, um, turėjo būti pasiekti 2010 metų, o 2006 metais baigėsi uh, atleidimo nuo skolų mechanizmo galiojama data, tačiau tas mechanizmas tebe galioja, tebe egzistuoja. Na ir tarkim. Jeigu net ir šalis būtų leistas nuo, nuo skolų ir vis dėlto atsidūrė naujose, nu, atsidūrė su naujomis problemomis, vis dėlto joms bus taikomas šis mechanizmas. Taigi, neapžvelgdamas visų detalių, tiesiog pateiksiu du pavyzdžius, kurie yra susijęs su teikiama pagalba ir su priekyba. Ta tiesiog. Ir Glanygos vadinami tikslai, juos pirmas iki patvirtino didysis aštuntukas Glanygos. Uh, ji e, e, galiojimas buvo numatytas iki 2010 metų. Afrikos atveju ta pagalba turėjo būti padviguvinta, bet vis dėlto, nežiūrint suteiktos pagalbos, lyginant su Glanygalaus tikslais, dar trūksta 21 milijardo. Ir nors uh, E, pagalba buvo padidinta, vis dėlto programa pagalba, pagal, programai pagalba Afrikai dar trūks 18 milijardų. Taigi reikėtų nusibriežti tikslus po 2010 metų. Na ir nežiūrint to, kad buvo ekonominių sąstingio laikai, vis dėlto po, poreikis pagalba išlieka didelis ir per ateinančius tris metus pagalba tikriausiai nebus didinama ir iki nusibrieštų tos datos tikslai nebus pasiekti. Na, o dėl jungtinių tautų tikslų, tai TVT viršinių susitikime bus apie tai kalbama kitose konferencijose. Ir Mm, ir kai kalbame apie donorų GNR, tik trys, tik nedidelės, tik trys šalis atitinka toks tikslus. Europos Sąjunga mm, tik 51 procentus valstybių narių atitinka donorų GNR tikslus. Taigi, e, tik pusę kelio dar nuka, Taigi tik per pusę pasiekėme nusibrieštų jungtinių tautų tikslų ir jeigu norime, kad jie būtų gyvendinti per ateinančius metus, nežiūrint ekonominės sąstingą, reikės dėti daug pastangų. Na, o jungtinių tautų generalinis sekretas, mano vadovas, nurodė, e, kad e, reikia pasirūpinti, kad e, biudžetų įsiskolimo išlyginimas neturėtų būti daromas pačių neturtingiausių šalių sąskaitų ar neturtingiausių žmonių sąskaitų. Ne? Pa, mm, pranešime kalbama apie veiksmingos pagalbos poreikį ir mes turime atitinkamą tvarkaraštį, Paryžiaus deklaraciją, e BPO pareiškimą, kur kalbam apie teikiamas pagalbos veiksmingą panaudojimą. Taigi, vis iš tų 13 pagrindinių tikslų, tik tais vienas buvo pasiektas, 12 nepasiekta. Na ir, manau, svarbiausias skaičius yra štai koks. Pirmiausia, tai kad e, pagalba gaunančios šalis sugebėjo uh, suformuluoti nacionalinių vystimosi strategijas ir sutinkamas tai galima tinkamai teikti pagalbą. Na, nu, o donorių bendrė pažadėjo pagerinti e, daugumos prisim, kad nebuvo e, mm, įvykdyti prisimti įsipareigojimai. Jeigu iš, 12, iš 13 pažadų buvo įgyvendintas tik vienas, tai tikrai verčia susirūpinti. Na, mm, sudėtinga e, formuoti e, vystimasi pagalbos e, politika besvisažė šalyse, jeigu neaišku, kiek kasmet bus gaunama pagalbos. Taip pat reikia atsižvelgti ir specifinius tikslus arba per dvišalės pagalbos programas, ar per atitinkamus fondus. Ir tai dėl to pagalba ir toliau susiskaldo. Taigi, nerimavome ne tik e, dėl sumos pinigų, dėl e, veiksmingo jų panaudojimo ir e, suderinamumos nacionalinėmis vystimosi strategijomis. Antras aspektas yra patys įsipareigojimai. Donorai e, prisima vyriausių įsipareigojimų vyriausiose formose ir neaišku, ar e, kalbant apie pasaulinius tikslus, e, padažų daugiau, pa, pa, pa, pažadų daugiau skiriama kovai klimato kaita ar maisto tikimo saugumui. Tačiau pažadai lieka pažadais, jeigu neaišku, kas yra už jų. Ir taip pat, ar jeigu parama skiriame konkretiems e, tikslams, tai klausimas kyla, kiek juos galima suderinti su nacionalinėmis vystimosi strategijomis, kad atitiktų nacionalinę politiką. Taip pat atsiranda kitų finansavimo šaltinių pietų pietų, bendravimas žymiai pas sustiprėjo. Vėlgi čia yra suderinimo problemų, nes daugelis tų išteklių nėra aiškiai paskiriami pagal tą pačią sistemą. Ir kyla diskusijų, ar visa paramos suma galėtų būti panaudota efektyviau. Galbūt diskusijos metu galėtume apie tai daugiau pakalbėti. Prekybos mm, plotmėje taip pat e, siekiame skurti sąžiningą prekybos sistemą ir Dohos darybų raundas turėjo vykdyti šį pažadą, tačiau raundas nebaigtas, per daug dar yra ginčinų klausimų ir jeigu ne, nepaždėsime į priekį, tai mūsų siekiai skurti tą mm, sąžininką prekybos sistemą gali išlūkti. Ankstyvo derliaus požiūris gali būti naudingas, siekiant pažangos. Ir galbūt tai padėtų sustiprinti pasitikėjimą darybomis, nors e, dėl visko galbūt ir nesusitarsime. Dėl e, patekimo į rinką, tai yra svarbiausia mažiausiai išsivyščiams šalims, skurdžiausiams šalims, ir nuo 2004 metų pasiekta mažai pažangos, e, suteikiant joms e, prieigą prie rinkų be kvotų. Ir kaip buvo žadėta e, mažiausiai svišiusių šalių konferencijoje Istambule, tai rinkos turėtų būti atvertos, kaip buvo pažadėta, ir reikia vykdyti tuos pažadus. Na ir pagaliau e, kinčinės klausimas yra taip pat žemės ūkio subsidijos iš Europos, e, Japonijos ir e, Junktinių valstybių pusės santykinai sumažėjo, tačiau absoliučiai skaičiais išlieka tokios pat. Tai yra toks lygis, kuris yra tris kart didesnis negu e, visa visamoji parama. Ir daugelis šių e, subsidijų kenkia besivysnačių ūkininkams. Kitose sritise, pavyzdžiui, parama prekybai ar stiprinant maisto saugumui galbūt padeda šiek tiek palengvinti tą situaciją. Taigi kalbėjome apie tai savo pranešime ir taip pat. Na ir pagaliau, kad neišnaučiau per daug jūsų laiko, pasakysiu keletą dalykų apie darbotarkę po 2015 metų. O apie kitus dalykus galima paskaityti pačioje ataskaitoje po 2015 metų. Jau pradėtas šiek tiek e, renktis tam laikui Junkinėse tautose organizuojant diskusiją sekretorite ir su valstybėmis narėmis. Generalinio sekretoriaus ataskaita bus aptarta lapkričio 18 dieną Generalinėje asamblėje. Ten kalbama bus apie pažangos analizę, apie procesus rengiant naują darbo atvarkę po 2015 metų. Nebandydamas užbėgti už akių diskusiją Generalinėje asamblėjoje. E, noriu pasakyti, kad ataskaitoje kalbama, jog išėties taškas yra tai, kad e, tūkstančiame tikslų e, darbo tarkė turi būti išlikti svarbi ir po 2015 metų dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, 15 metai yra terminas įvykdyti tam tikrus tikslus, bet nebūtinai visus, pavyzdžiui, skurdo mažinime reikia pasiekti 50 procentų skurdo e, sumažimą palyginti 90 metais ir po 15 metų liks kita pusė. Panašiai ir su kitais yra tikslais. Antra, nenorime panaikinti žmogiškojo vystimos e, tikslo. Taigi, vienai par kitaip tūkstančio tikslai išliks svarbus ir toliau. Tačiau taip pat sakoma, kad e, turėtume peržiūrėti ir tos darbo atvarkės pasiektą naudą. O be, tūs, be tūkstančio tikslų būtume nenuė, nuveikę daug mažiau, aišku. Tuo pat metu kalbama apie tai, jog nerima kelia kai kurie klausimai, kurie dalykai, kurie yra toje darbo atvarkėje. Ir e, tai paaiškina pažangos trūkumą kai kuriais e, klausimais. Pavyzdžiui, pažangos nevienodumas, kuris verčia e, galvoti, ką reikia padaryti siekiant pažangos vienodumo. Populiacijos dinamika taip pat bus labai svarbus klausimas. Saugum, maisto tiekimo mytybos saugumas turi būti dar svarbesnis klausimas, kylant e, įvairioms maisto krizėms. Klimato kaita, e, tvarus vystimasis yra 1001 iš klausimų, tačiau jis nėra pakankamai e, rimtai svarstamas, reikia iškelti šias temas, kalbant apie naują vystimosi darbo atvarkę. Taip pat e, svarbu yra taikos konfliktų e, klausimai. Vienai par kitaip tai turėtų būti naujos darbo tvarkės elementai. Na ir peržvelgiant, kas įvyko gyvenant tūkstančią deklaraciją, tai ten yra įtvirtinamos tam tikros vertybės, kurios apimtų ir naujus iššūkius. Ir vienas iš pasiūlymų yra galbūt dar kartą patvirtinti tas svarbiausias priežastis. Ne kartoti tų pačių vertybių. Tai yra laisvės, e, dalyvaujantis valdymas, lygybė tarp tautų ir individų, solidarumas, e, tvarkantis su pasauliniais iššūkiais, tolerancija, apimant daug klausimų susijusių su e, migracija, įvairiamis e, žmonijos problemomis, tvaris, tvarus vystimasis, e, prisimant atsakomybę už pasaulinį ekonominį ir socialinį vystimąsi. Tvarus, tvarus vystimosi tikslai, aišku, bus svarbiausi. Ar, sakant švelniau, tai būtų sunku įsivaizduoti bet kokią vystimas darbo trakę, kuri netkreiptų dėmesio į tvarų vystimasis. Tiesiog dėl to, kad vystimasis nebūtų įmanomas, jeigu virštume aplinkos e, pakeliamas ribas. Na ir čia galbūt e, tuo jau baigsiu. Tvarus vystimasis būtų svarbiausias. Tai reikštų, kad po 15 metų tai turėtų būti pasaulinė vystimos darbo atvarkė. Tūkstančio metų tikslai taip pat e, galbūt buvo toks, e, tokie, bet daug kas suprato, kad tai yra programa skirta skurdžiausiams šalims. Tačiau po 15 metų mes tikrai turėtume galvoti apie visą pasaulį ir apie skurdžias ir turtingas šalis. Taigi čia ir baigsiu. Konstacijų procesas turės e, vykti, numatant darbo tvarkę Junktinių tautų generalinėje asamblėje. Derinant konsultacijų procesą tiek Junktinėse tautose, tiek už jos ribų, už jų ribų taip pat ir diskusijose čia Europos parlamente. Tai jūs galėtumėte taip pat būti proceso dalis užtikrinant, kad parengtume darbo tvarkę, kuri būtų veiksminga, drasi, tačiau kad jį ir, ją ir būtų galima įgyvendinti. Kad tie tikslai, kuriuos iš pradžių išvardėjau, būtų pasiekti. kad tas vystimasis būtų skirtas visam pasauliu. Ačiū. Ačiū. Nous avons quatre demandes de parole. Je vous demande. Yra daug norinčių pasakyti, taigi kviečiu kalbėti ne ilgiau nei tris minutės. Pirmiausia, ponas Kešmanas. Pone pirmininkė, pasistengsiu kiek galėdamas pasakyti tai, ką noriu per tris minutės. Aš esu parlamento pranešėjas dėl TVT tikslų peržiūros. Ir sveikinu šią ataskaitą, sveikinu puikią Junktinių tautų agentūrų lyderystę ir sekret, sekret, generalinio sekretorius Bankimūno lyderystę. Įsipareigojimai viršūnių sutikime ir papildomi įsipareigojimas, kuriuos prisėmė ponas Barosas dėl papildomų milijardų, tai reikia pripažinti ir tam pritarti, jeigu norime pasirūpinti, kad valstybės narės išpildytų savo pažadus dėl 0,6-0,7 procento asignavimo vystamam bendradarbiavimui. Parlamentas mano pranešime ir taip pat pranešime, dėl kurio balsuosime rytoj, ponios Žoly vardu. Ponio Žoly komiteto vardu parengtas pranešimas reikalauja politinės darnos, kas yra labai svarbu, norint užtikrinti kapitalų srautus besistančioms valstybėms kalbam apie tai, kad mokesčių valdymas nėra tinkamas ir tai, kad daugiau dėmesio reikia skirti pagalbai ir įsipareigojimams ir skirti pagalbą ir jų prisimti dvigubai daugiau, faktiškai daugiau nei dvigubai daugiau ir e, laikytis įsipareigojimų Taigi to ilgalaikio planavimo trūksta ir aš um, pritariu, kad reikia žvelgti į laikotarpį po 15 metų. 2015 metai yra ta data, kuomet reiks įvertinti tai, kas pasiekta ir nebus galima daryti mažiau, nei kad buvo padaryta bet kurioje ES valstybėje narėje ir kitose e, šalyse donorėse. Taigi reikia įgyvendinti Glen Eagles prisimtus įsipareigojimus, tačiau reikalingas ES valstybių narių ir šalių donorių įsipareigojimų grafikas. Jos turi būti atskaitingos ir šis komitetas me, renks metinės ataskaitas ir bandys įvertinti, kaip valstybės narės siekia, vykdo savo įsipareigojimus, jeigu jų nevykdo, jos bus įvardintos. Deja, solidarumas nėra tas žodis, kuris yra suprantamas visoms vyriausybėms. kenčiančių, skurstančių paveikslas e, tose valstybėse. E, Af, žemynė, Afrikos žemynė bus puikus e, pavyzdys ir įrodymas to, ką reiškia solidarumas. Aš tikiuosi, kad neviršiau laiko, ponė pirmininkė. Tikrai tai, ponė Kešvin, kaip visuomet. Ponė Keller. Ačiū. Dėkoju už pristatymą, labai įdomu pristatymą. Visi suprantame, kokie iššūkiai laukia po 15 metų. Tie iššūkiai matyt nebus išspręsti. Na ir labai svarbu, kad žvelgiama yra į laikotarpį po 15 metų. Turiu keletą klausimų. Dažnai iš nevyriausybinio organizacijų, kalbant apie laikotarpį po 15 metų, girdėme tai, kad na, vienas Viena problema su TVT yra ta, kad nėra pas, pasakoma, kaip jų, jų pasiekti. Priemonės yra pasirenkamos laisva nuožiūra. Tačiau e, nevyriausybinės organizacijos mano, kad reiktų akcentuoti būdus, e, pavyzdžiui, daugiau įtraukti pilietinę visuomenę, galbūt tai nėra labai gerai siekiant TVT, e, tačiau vietos bendruomenės traukimas yra labai aktuolus patiems žmonėms. Taigi, kaip jūs ketinate tą savoką įtraukti į darbo atvarkę po 15 metų? Taip pat e, šiek tiek nerimaujau, kad dabar, laukiant 15 metų, galima jau dabar kalbėti apie tai, kad kažin ar tų tikslų pasieksime. Ir tuomet e, ambicijos sumažės laikotarpiui po 15 metų, tam, kad bus užsibriežti paprastesni, lengvesni tikslai, tam, kad jų būtų galima lengviau pasiekti nei laikotarpyje iki 15 metų. Ar jūs manote, kad taip nutiks, ar tie tikslai sumažės, ar priešingai bus bandoma dabar parodyti žmonėms, ką, ką galime padaryti, koks, ko galime tikėtis. Ačiū, ponas Bermanas. Man atrodo, kad liko olandiškai galėčiau kalbėti. Ar, ar tikrai? Puiku. Ačiū už pateiktą informaciją. Labai malonu, kad jūs kalbėjote apie tai, jog reikia mąstyti apie vystomą bendradarbiavimą kaip apie procesą, kuris paremtas yra piliečių teisėmis. Na ir kalbant apie tūkstantmečio vystimosi tikslus, tai yra, na, nors ir nedidelė dalis tos politikos, tačiau būtent ji geriausiai atspindi tas piliečių teisės. Na ir aš norėčiau, kad jūs konkrečiau pakomentuotumėte ES ir mūsų politiką. Jūs atvykote kalbėti su mumis, taigi norėčiau, kad jūs užduotumėte mums šiokių tokių namų darbų. Konkrečiai, kokiuose srityse žemės ūkio subsidijos neigiamai veikia vystomai bendradarbiavimą. Taip pat ES priekybos politika, kokį neigiamą poveikį ji daro besivystančioms valstybėms. Kur yra silpnosios pusės, kur yra stipriosios pusės ES politikoje, kalbant bendrai apie vystomą bendradarbiavimo politiką, taip pat kokia, kiek ji yra darni, e, bandant pasiekti TVT. Taigi gal galėtumėte keletą konkrečių dalykų paminėti mūsų politikoje. Na ir dar vienas klausimas. Matome daug augimo ir vystimosi besivystančiame pasaulyje. Sparčiausiai besivystančios yra ir kai kurios Afrikos valstybės. Taigi, ar mūsų politika yra pritaikyta tai plėtrai, tam vystimuisi ir uh, kas būtų reikalinga tose procesuose, kalbu apie finansinės paslaugas. Jokia grupė negali negauti prieigos prie draudimo, santaupų, negražinamų paskolų ir panašių dalykų. Štai kokie būtų mano klausimai. Pone Sargantinė. Ačiū. turiu pasakyti, kad e, neturite atsiprašyti, kad kalbėjote gal per ilgai, nes čia ir atvykote į komitetą pateikti informacijai. Na, tai jūs teigiate, kad mes nepasieksime tikslų. Tai yra tiesa, bet bent jau turime išklausyti jūsų nuomonės. Dabar pratesiant pono Bermano mintį, ką jūsų manimų galėtumėme padaryti mes. Nežinau, kuomet vyksite į namus, Tačiau 12 spalio Europos komisija paskelbs naujus žemės ūkio politikos planus 13 ir vėlesniems metams. Galbūt e, jūs galėtumėte įvertinti tą dokumentą ir pateikti savo nuomonę. Per pastarosius keletą savaičių Europos parlamentas taip pat vertino ir ES naują požiūrį ir strategija Dohos dėrybose yra parengta rezoliucija, kurioje yra kritikuojama šis dėrybų raundas. Taigi, kokia yra jūsų nuomonė? Na ir dar vienas klausimas. Šis parlamentas visai neseniai patvirtino Degukto priekybos strategiją strategiją susijusią su, priek... susijusią su priekyba ir vystamojo bendradarbiavimu. Jeigu priekybos politika yra gera, atskiros vystamojo bendradarbiavimo politikos nereikia, tačiau šie du aspektai kol kas dabar veikia iš vien. Ir jūsų manimų, ką galėtumėme mes padaryti tam, kad priekybos ir vystamo bendarbiavimo politikos būtų nuoseklios ir darnios. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Na ir dabar žodį suteiksiu komisijos atstovams. Labai trumpai, jeigu galima. Ačiū. Ponas Rabė. Ponas Rabė pasisakys. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir ponui Vosu už pranešimą, pristatymą. Na ir iš tikrųjų. E, Tai vienas iš svertų, kuris verčia mus laikytis prisimti TVT tikslų. Na, žinome, kas pranešime pasakyta apie ES um, rezultatus įgyvenant TVT. Tačiau, tiesą sakant, ES tikslai yra daug ambicingesni negu kitų mm, partnerių. O kai dėl pačių TVT, tai Manome, kad labai svarbu dėti visas pastangas tam, kad pasiektume tiek, kiek įmanoma daugiau daug, iki 2015 metų TVT kontekste. Na ir TVT viršinių susitikime praeitais metais komisijos pirmininkas Baroso pristatė ES iniciatyvą šiame kontekste ir palaikė um, ehm, TVT pagrindinius tikslus. Na ir tikimės, kad ta iniciatyva duos rezultato. Kitą savaitę komisija pradės savo vystimasi politikos peržiūrą, tai pavadinta tvarkaraštis pokyčiams. Ir tikslas yra e, padidinti mūsų vystamą bendradarbiavimo poveikį siekiant TVT. Nu, kai dėl 2015 metų tvark, darbo tvarkės, tai dėkoju, kad pasidalinti jungtinių tautų planais dėl šio klausimo. Na, iš, mums svarbu, biausia šiuo metu yra dirbti link siekiant TVT tikslų iki 2015 metų, bet aišku, reikia pažvelgti ir tolimesnę perspektyvą po 2015 metų. Ačiū. Dabar aš atsitiksiu ponui Bos. Dėkoju už padrasinančius ir nelengvus klausimus ir komentarus. Bandysiu atsakyti visus, kiek galėdamas. Kai kurie klausimai yra gan platus. Pirmiausia, buvo kalbama apie tai, kad svarbu, kad suinteresuoti asmenys būtų atskaitingi. Taip pat yra jungtinių tautų generalinio sekretoriaus e, siekis pagerinti situaciją, sukuriant atskaitos sistemą, kurioje sistemingiau būtų galima išvelgti problemas, sunkumus, skaidrumo, aiškumo trūkumus e, dėl užsibrieštų įsipareigojimų. Na ir Kito mėnesio pabaigoje bus paskelbti kai kurie rezultatai, bus įgyvendinimo rezultatai pristatyti trumpa versija dar prieš TVT viršūnių susitikimą ir tai bus e, pristatyta tinklapyje, interaktyviajame tinklapyje, kur jūs visi kiti vartotojai galite gauti informacijos dėl to, kokie yra įsipareigojimai, kiek jų yra neįgyvendinta ir taip pat e, parodyta, jeigu yra informacija pateikta neteisinga. Taigi jūsų parama šiuose darbuose irgi būtų labai sveikintina. Dabar ponė Keller uždavė klausimą dėl to, kokia turėtų būti kita darbo tvarkė. Na ir žvelgiant į dabartinę darbo tvarkę, yra manoma, kad per daug yra orientuojamasi į tikslus, o ne į procesus. Kaip jūs teigiate savo klausime, aš visapusiškai tam pritariu, tačiau tarptautinėje arenoje yra lengviau susitarti dėl tikslų, nei dėl to, kaip juos pasiekti. Reikia vertinti čia. Na, galima pažiūrėti ne vien tik tai į TVT, bet ir kitus tikslus, kai yra sudėtinga koordinuoti politiką, netgi dirbti šalių pagrindų. Taigi paprastai yra lengviau sukurti tikslus ir, mm, o ne konkrečiai numatyti, kaip tų tikslų būtų galima pasiekti. Tačiau pritariu, kad daugiau dėmesio reiktų skirti tam, kaip siekiama yra pažangos, pažangos tose valstybėse pagal atitinkamus tikslus ir Žinome, kad situacijos ir kontekstai skiriasi nuo valstybės, visose valstybėse. Na ir panašu, kad mes dažniausiai vertiname tarptautinius tikslus, lyg juos vienodai būtų galima pritaikyti visoms valstybėms. Taigi reikėtų žvelgti į skirtingus kontekstus ir tai, kas mm, nutinka viename ar kitame kontekste ir kokių pastangų reikia tikslam pasiekti. Taigi reikia vertinti situaciją iš įvairių perspektyvų. E, tarkim, Afrikos valstybėse, jeigu būtų bandoma sumažinti vaikų mirtingumo skaičius 50 procentų, tai būtų jau didžiulis pasiekimas. Jeigu bent jau 150 gyvybių išgelbėtumėme, tai jau būtų nemenkas pasiekimas. O mes užsibrėžę 200-300. Taigi Taigi vaikų mirtingumo mastai yra tikrai didžiuliai ir dėl to, na, apskritai reiktų žiūrėti, kokia yra situacija vienoje ir kitoje valstybėje ir kiek įmanoma tų tikslų pasiekti. Lengviau sutarti dėl principų ir sudėtingiau susitarti dėl konkrečios politikos, kurios turėtų imtis valstybė, kad pasiektų tikslų. Taigi, lankstumas, man atrodo, čia yra būtinas, jis bus būtinas ir po 15 metų. Kitas jūsų klausimas dėl to, kiek ambicinga turėtų būti ta darbo tvarkė ir ar nereiktų stabdyti ar nesus, nesulėtės pastangos po 15 metų. Aišku, visuomet tokia rizika yra, kad jeigu nepasieksime to, ką norėjome pasiekti, tuomet proceso patikimumas nukentės, reputacija nukentės ir tuomet politinė ir socialinė parama tiems tikslams irgi sumažės ir pagreitis bus prarastas. Taigi turime reikalauti, kad būtų žengiama pirmin ir tie tikslai vis tiek yra pasiektini ir po 15 metų toje vėlesnėje darbo atvarkėje, aišku, rizika yra didesnė. Nes, kaip jau sakiau, toje darbo atvarkėje tvarus vystimosis taps labai svarbus, kur kalbama apie gamtos išteklių ribas. Ir jeigu tas ribas e, peržengsime, tuomet vystimasis, tvarus vystimasis nukentės ir pateks į pavojų. Taigi turime rimtai žvelgti į tuos tikslus, jeigu norime užsitikrinti ateitį. Taigi teisinga būtų teikti, kad pirmiausia reikalinga politinė valia, o po to reikalingas ir supratimas tam, kad vystomojo bendradavimo lygiai būtų išsaugoti arba padidinti. Mano kolegos iš Niderlandų uždavė klausimus olandiškai, bet aš gal kalbėsiu angliškai, kad mane geriau suprastų kiti. Na, nenorėčiau kalbėti per dėm išsamei apie ES planus. Gal tik tai Atsakysiu klausimą dėl iššūkių, kurie laukia ir ką ES turėtų daryti ypatingai priekybos rytyje. Ir kiek žemės ūkio subsidijos kenks ūkininkams besistančiose valstybėse. Čia matyt paprasčiausias argumentas prieš subsidijas, nors aišku priklauso ir nuo produkto, būtų štai koks – vienas produktas yra subsiduojamas vienoje pasaulio vietoje ir, ir sukūriama konkurencija tiems, kurie priekiavo tais produktais arba juos importuoja. Ir taip sukūriama iškreipta konkurencija, tai yra vienas dalykas, bet ūkininkai, kuriuos gamina tuos produktus, jie galbūt sunkiau gali konkuruoti. Ne vien tik tai dėl eksportuojamų produktų, bet ir importuojamų produktų, kurie patenka jų valstybę. Tai kenkia produktyvumui, našumui. Na ir matyt, tai yra svariausias argumentas. Kalbant apie subsidijas medvilnės produkcijai, JAV taikomas subsidijos, kurios kenkia medvilnės augintojams Centrinėje Azijoje, Afrikos valstybėse. Taigi subsidijos turi būti grindžiamos tinkama politika, aišku, galime kompensuoti ūkininkams, tačiau tai nėra taikoma visur ir sunkiai tai yra gyvendinama visose valstybėse, tai galbūt mums reiktų tiesiog remti ūkininkus ir skirti subsidijas gal per tam tikrą laikotarpį, tam tikram laikotarpiu ir taip pat e, palaikyti gamybinius e, besivystančių valstybių ūkininkų gebėjimus. Čia, aš manau, priekyba ir vystoma bendravimo politikos turi būti siejamos tarpusavyje. Priekyba nebūtinai visuomet skatina geresnį vystimąsi. Daugelį pasaulio vietų tai, ta, ta, tas poveikis nėra toks apčiuopiamas ir matomas. Taigi reikia didinti našumą valstybėse ir galimybę diversifikuoti gamybą. Tik tokiu būdu būtų galima gauti daugiau naudos iš tarptautinės priekybos. Ir būtent čia vystoma bendradarbiavimo politika galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Pagalba priekybai tai yra irgi pagalbos darbo atverkės dalis. Tie dalykai sustiprėjo pastaruoju metu. Ir toliau jos reiktų stiprinti. Tačiau svarbiausia neskirti, kuo galima daugiau išteklių šiai politikai, bet svarbiau, kad tie ištekliai būtų susijęti su nacionalinės plėtros strategijomis, e, kurių tikslas stiprinti gamybinius gebėjimus besistančiose valstybėse. Taip pat, kalbant apie dėrybas, prekybos dėrybas, tose dėrybose irgi yra daug poveikio vertinimų atliekama. Uh, E, kai deramasi dėl dvišalių priekybinių sutarimų ar regioninių priekybinių susitarimų, valstybės deda daug pastangų, kad e, gautų bekvotinės ir beakcizinės prekes, netgi tais produkt, tų produktų atveju, kurių jie negamina. Taigi, koks tikslas tą daryti, tai yra labai menkas gebėjimas didinti eksportą laikantis tų kvotų. Taigi prekybos politika ir vystama bendradarbiavimo politika turi būti siejamos, siekiant efektyvių rezultatų. Man atrodo, kad atsakiau gal į daugumą klausimų. Dėl Europos komisijos e, paskelbto dokumento aš mielai irgi peržiūrėčiau uh, vystamo bendradarbiavimo dar, politikos darbo tvarkę ir taip pat žemės ūkio politikos dokumentą, kurį jūs minėjote, aš mielai su juo susipažinčiau. Spalio 12 dėja, spalio 12 dėja jau Briuselėje nebūsiu. Čia konkretus atsakymas į labai konkretų klausimą. Dėkojame, ponia Vos.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 Alors, nous allons continuer notre. Kągi, tęsėme posėdį. Jau 60 metų Junktinių tautų paramos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams artimuosiuose rytuose teikia milijonams pabėgėlių pagalbą, pabėgėlių iš Gazos, Jordanijos, Libano ir Sirijos. Praeitais metais aš vykau kartu su biudžeto vystamo bendradarbiavimo ir užsienio reikalų komiteto e, narių delegacija į Gazą. Ir mes ten įvertinome situaciją vietoje ir galėjome geriau suprasti, kokio poveikio duoda europinė pagalba. Vietoje mes pastebėjome, kokį puikų darbą atlieka ši agentūra. Ir ši patirtis man buvo labai asmeniškai įdomi. Tuo metu, kai arabų pasaulis eina demokratėjimo link, labai svarbu paminėti Palestinos valstybės prašymą, kuris buvo pateiktas 66 generalinėje asamblėjai. Taigi dabar man ypatingai malonu pakviesti poną Filipo, pasveikinti Filipo Grandi ir taip pat pasveikinti užsienio reikalų komiteto kolegas, su kuriais kartus, taip pat ir su biudžeto komiteto nariais mes e, pakvietėme poną Grandį. Ir biudžeto komitetas Deve ir APET komitetų siūlymų patvirtino pakeitimą 12 metų biudžetui, pagal kurį 5 milijonais eurų bus padidinta atitinkama biudžeto eilutė. Taigi, ponia Grandy, mes mielai išklausysime jūsų uh, E, situacijos vertinimą Gazoje, e, Jordanijoje ir kaiminėse valstybėse. Taigi, kokia yra jūsų vertinimų artimų rytų plėtros perspektyva, kaip būtų galima sureaguoti į humanitarnės pagalbos poreikius šioje valstybėje ir šiame regione. Na ir dabar žodis jums, ponė Grandį, 15 minučių, prašau. Ačiū, ponė. Dėkuoju visiems Dėkoju, kad pakvietėte mane šį vakarą. Man tai nėra pirmasis vizitas, bet visuomet man labai svarbu ir įdomu susitikti su Europos parlamento nariais, kurie visuomet reiškia mums paramą ir reiškia paramą per visus tuos metus. Na ir dabar aš savo pranešimą perskaitysiu angliškai. Dėkoju. Praeit paskutinį kartą Bruselėje lankiausi maždaug prieš mėnesį. Ir tai buvo pasirašant e, bendrą deklaraciją su Ketty Ashton ir komisaru Fiule, per e, kurį mes atnaujinome finansinį bendradarbiavimą ir partnerystę su ES tolesniam trijų metų laikotarpiui. Ir pradžiai norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kuris be jokių abejonių prisidėjo prie to, kad toks bendravimas būtų įmanomas. Ir e, e, su mumis, nors mes ir nesame politinė organizacija, tačiau visų pirma noriu padėkoti Jums už šią paramą. Trumpai apžvelgsiu svarbiausias rytis, e, kuriuose dirbame Pirmiausia, kontekstas. Noriu pasakyti, kad kontekstas vidurio rytuose apibūdinamas tai trijų veiksnių nuo praėjusio susitikimo. Tai yra arabų pavasaris, antra, uh, užstrigęs visiškai vidurio rytų taikos procesas ir trečias aspektas Palestinos kreipimasis į jungtinės tautas, kad jos pripažintų kaip valstybę. Arabų pavasaris, e, turbūt nekarta čia aptartas jau jūsų, e, rodo įvairius aspektus. E, yra daug galimybių, be jokios abejonės. E, jis taip pat, kaip matėme Egipte, per pastarąsias kelias dienas ir e, labai rimtų iššūkių. Tačiau apskritai, žvelgiant iš vidurio rytų žmonių perspektyvos šis procesas yra labai dinamiškas ir teikiantis aktyvių galimybių. Realistiškai žmonės vidurio rytuose nesitikė negu, daugiau negu, kad jie gali gauti, tačiau apskritai procesas vertinamas pozityviai. Ir tarp žmonių norėčiau įtraukti ir 5 milijonus palestiniečių pabėgėlių, e, kurie taip vertina arabų pavasario teikiamus, teikiamas perspektyvas. Kita vertus, e, palestiniečiai arabų pavasarį vertina kontrastyviai su, e, su tuo politiniu procesu, kurie su jais susiję tiesiogiai stagnavimu. Tai yra vidurio rytų taikos procesu. Ir pusė palestiniečių, tai yra pabėgėliai. Šį kontrastą tarp dinamiškų procesų ir stagnuojančių procesų mato aiškiausiai, nes tas stagnuojantis procesas e, jų nuomonė tarptautinė bendruomenė iš šį procesą nepakankamai investuoja, kad e, jis baigtųsi veiksmingai. Šis kontrastas yra labai dramatiškas kartais ir jis jau sukėlė įtampos, kurią galima pastebėti įvairiose to regiono vietose. Dėl valstybingumo kreipimus iš prasniečių pusės. Tai apskritai jis tarp prasniečių vertinamas realiai, realistiškai, su visais įmanomais apribojimais, bet ir pozityviai taip pat. Prezidentas Abumasas atvyko, grįžo į Ramalą kaip didvyris jo pasitikėjimas jo viduje e, sustiprėjo po jo pasisakymo jungtinėse tautose. Nekomentuosiu daugiau šios problemos, e, čia tik tai kontekstas, bet jis, bet noriu e, pakomentuoti tą valstybingumo siekį. Viešai pastebėta, kad koks bebūtų šio proceso rezultatas ar palestiniečių e, pastangų rezultatas, jis neišspręs pabėgėlių klausimo. Pabėgėlių klausimas gali būti išspręstas konkrečiai e, susitarums dviem šalims e, - Izraeliui ir palestiniečiams dėl pačių pabėgėlių. Tai svarbu pasakyti, nes pabėgėliai tokiose susirinkiuose vietose kaip Palestina ar Gaza ar Libanas E, suvokia, kad, kad pabėgėlių klausimo galima atidėti šoną, neskiriant tinkamą politinio dėmesio. Ir nors mes nesame politinė organizacija, tačiau reikia pabrėžti, kad e, mūsų organizacija priešingai e, nuo to, kas e, būtų bepasakyta, mes veikiame ir egzistuojame ir veikiame ir Vakarų bankė, ir Gazoje tol, kol pabėgėlių klausimas bus tinkamai išspręstas. Ten, kuris turi būti sprendžiamas, tai yra taikos proceso rėmose. Toliau perinant prie mūsų veiklos konkrečių aspektų, tai situacija Sirijoje yra labai sudėtinga, žmogaus teisų ataskaita turbūt, e, kaip matėte, kelia daug nerimo. Tačiau turiu pabrėžti, kad palestiniečių pabėgėliai iš esmės e, yra neutralus ir nedalyvauja tame konflikte. Tai yra įtampa iš tikrųjų tarp vyriausybės ir žmonių, kurie protestuoja prieš kai kurias politikos rytis. Negaliu sakyti, kad palestiniečių pabėgėliai yra išpalių aukos. Sirijoje yra pusė milijono palestiniečių pabėgėlių, tačiau iš tikrųjų, kaip ir kiti gyventojai palestiniečių pabėgėliai, e, pakliuvo į kryžminę ugnį, ugnį ir nukentėjo nuo represijų prieš protestus. Tai įvykę e, šalies pietose, centre. Aiškiausias atvejis buvo Latakijos mieste prie pakrantėje kol agresyvi vyriausybės, e, agresyvios represijos apėmė ir pabėgėlių gyvenamas e, rajonus, daugelis kurių turėjo persik, pabėgti dabar ir kai kurie žuvo. E, be abejonės, jeigu tokia situacija užsitęs, konflikto situacija, tai daugiau ir epizodų įvyks kartu, kur bus susiję, kas bus susijęs ir su palestiniečių pabėgėliais nes e, daugiausia protestų yra e, miestuose ir vyriausybės išpolių, na, represijų miestuose, o palestiniečiai būtent ir gyvena daugiausia miestuose. Aišku, mes liksime budrus ir garsiai kalbėsime, jeigu palestiniečių pabėgėliai nukentės nuo tos situacijos šalies viduje. Ir aišku, viešai pasisakysime, jeigu tai bus būtina. Junktinių tautų humanitarinė misija apsilankiusi Sirijoje prieš keletą savaičių, kaip jūs žinote, pareiškė, kad tikros humanitarinės krizės nėra, bet yra žmogaus teisų krizė, didžiulė krizė. Mes su tuo sutinkame, tačiau buvo ir humanitarinių problemų izoliuotų. Pavyzdžiui, kai žmonės praranda vietą, darbą, darbą ir ir mes stengiamės padėti labiausiai kenčiantiems ir paprašėme skirti 8 milijonus e, dolerių, tam tikrų dotacijų gavome. E, e, yra pavojus, kad neramumai Sirijoje gali užkrėsti Libaną, kuris buvo gana stabilus pastarėjusiais mėnesiais. Tačiau iš esmės šalis yra trapi tą prasme. Dalis to trapumo yra dėl to, kad yra tuzinas maždaug e, palestiniečių stovyklų, kur pasalgos yra baisios ir aišku, kad tam tikras tam tikri neramumai gali kilti dėl, dėl to, kad pasinaudojant žmonių skurdu ir tą trapę situaciją. Todėl protokolui turiu pasakyti, jog svarbu tai, kad neseniai iš stabilum, ES stabilumo instrumento gavome svarbų finansavimą tam, kad pagerintume Libane gyvenimo sąlygas. Šis indėlis yra svarbus ne tik žmonėms, kuriems jis bus naudingas infrastruktūros būsto prasme, <clears throat> Tačiau tai yra svarbu taip pat kaip ir indėlis į labai trapų Libano kontekstą, jo stabilizavimą. Jordanija taip pat svarbi šalis, kur, kur dirbame, tai joje taip pat yra tam tikro trapumo elementų. Ir na, žinome, kad Europos institucijos yra budrios, kiek tai susijęs su šia šalimi, Jordanija. Jordanai rūpi taikos proceso stagnacija, jie mano, kad jie yra svarbus partneriai, sprendžiant e, svarbiausius e, e, sienų, vandens, Jeruzalės klausimai. Ir palestiniečių pabėgėlių yra 2 milijonai toje šalyje. Mūsų organizacija yra antras pagal dydį E, darbdavys po vyriausybės. Mes darbame 7 tūkstančius palestiniečių. Todėl man malonu Jūs informuoti, kad e, ponia Ašton mus pakvietė tapti darbo grupės dalimi, e, Europos Jordanijos darbo grupės dalyvimi, darbo grupės, kuri pradės dirbti netrukus. Mums valnu sulaukti tokio pripažinimo, kad galėsime pasisakyti labai svarbios ir Danijos gyventojų dalies vardu. Na ir svarbiausias galbūt mūsų darbo aspektas tai yra okupuotos Palestinos teritorijos. Kaip sakiau, prezidentas Abbasas grįžo į Ramalą įgyjęs e, daug paramos e, gyventojų tarpe. Tačiau jam kyla svarbus pasirinkimo aspektai, kas, jeigu jo pastangos žlugs ar bus suvoktos kaip nepavykusios, gali sukursti neramamus. Kaip žinote, Izraelio vyriausybės pastarojo meto sprendimas toliau plėsti gyvenvietės, patvirtinus 1600 e, namų statybą ir viešai paskelbta informacija apie tai, kad kai kurie žmonės e, gyvenvietėse jau yra apsiginklavę ir gali tuo pasinaudoti, jeigu būtų e, tam tikra rezistencija pastebėjome, e, turime skaičių apie tai, apie namų grevimus. 42 procentais e, namų grevimas padidėjo palyginti su 2010 metais. Visa šie veiksniai kelia įtampą. Tiesą sakant, man didžiulį nerimą kelia tai, kad jeigu įvyktų koks incidentas, E, situacija yra tokia įtempta, kad e, ji gali būti eskaluota, eskaluota labai greitai. Labai svarbu, kad ir palestiniečiai, ir izraeliečiai suprastų savo atsakomybę ir palaikyti stabilę situaciją. Kita vertus, e, gazoje, noriu dar kartą aiškiai pasakyti, blokada, kurią e, Izraelis e, naudoja nuo 2007 metų, šiek tiek palengvėjo E, pradėti vykdyti kai kurie e, projektai, tačiau blokada vis tiek egzistuoja. Ir labai svarbu, kad, kaip parlamentas jau yra davęs nekartą, priminti vėl ir vėl, kad blokada prieštarauja gazo žmonių teisėms, prieštarauja tarnai teisė ir turi būti panaikinta visiškai. Žinoma, skaitami taip, mes suprantame, kad procesas yra sudėtingas ir uh, Sprantame, kad Izraelio vyriausybė deda pastangas palengvinti kai kurių prekių judėjimą, pavyzdžiui, statybinių medžiagų, kurios yra svarbos rekonstrukcijos projektams. Ekonomikos situacija yra problematiška, nedarbas yra šiek tiek mažesnis, nes rekonstrukcija suteikia darbo vietų, svertinamas kaip 303 procentų dydžio, tai yra vienas didžiausių pasaulyje, o gazos gyventojų gauti, eksportuoti prekes į vakarų banką ir Izraelį reiškia, kad privatus sektorius gali pasinaudoti tik tai nelegaliomis prekių gabenimo e, priemonėmis. Arba gyventojai gali pasinaudoti atlyginimais, kuriuos moka mūsų organizacijos ar e, palesnės autonomija iš Europos skiriamų lišų. Taigi ekonomika gazoje yra e, dirbtinė, tai yra arba subsidijuojama ekonomika arba nelegali. Tikra ekonomika pagrista privačių sektoriumi yra visiškai užgneušta po keturių blokados metų e, mechanizmas patvirtinti projektus, nors ir pagerėjo. Ir mes su Izraelio karinė valdžia kalbame ir toliau, kaip jį palengvinti. E, nes e, kaip, kaip jį toliau e, palengvinti. Kalbant apie mūsų organizaciją apskritai, tai visada sulaukiu pastabos, kad mūsų veiklos palaikymas, atsižvelgiant į taikos proceso būklę, rodo, kad mūsų organizacijos dar reikės gana ilgai. Tai kainuoja tarnai bendruomenė, bendruomenė labai brangiai. Jeigu sudėsime įvairius e, finansavimo langelius, tai per metus sudaro milijardas eurų. Tiek kainuoja išlaikyti mūsų organizacijos veiklą. Tačiau tai nereikėtų vertinti tiesiog kaip E, veiklos kaštus, tai yra labai e, didelio politinio, politinės, didelės politinės nesėkmės kaina. Ir reikėtų problemą spręsti tik tai ten, kur jį turėtų būti sprendžiama, tai yra politinėme ligmenyje ir tuomet tik tai būtų galima tuos kaštus panaikinti ypač turint galvoje sanuojantį taikos procesą. Mes ir toliau stengiamės e, efektyviai išnaudoti savo e, lėšas. Mes e, palaikome dialogą su ES atstovais šia, šiame darbo areale. Mes stengiamės dalintis savo užduotimis ir su Saudo Arabija, pavyzdžiui, kur yra trečioje pagal dydį donorė. E, tačiau mes visgi tikimės ir jūsų paramos. Netinkami ištek, išteklių vis dar trūksta, žmonės kenčia, o organizacija e, yra gana plačiai kritikuojama. Daugelis e, įvairios grupės vietoje, Gazoje, Libane yra suinteresuoti kartais susilpninti mūsų organizaciją ir destabilizuoti situaciją. Kaip žinote, turime įvairius finansavimo langelius. Didžiausias lėšų trūkumas šiuo metu yra gazoje, tai yra paradoksas, nes anksčiau ten problemų nebuvo. Mūsų krizinė programa maisto tiekimui, darbo vietų kūrimui, kitoj humanitarniai veiklai trūksta lėšų. Tačiau pagrindinis biudžetas mūsų E, yra problemiškas. Mes visada turime problemų baigiantis metams, kad galėtume sumokėti atlyginimus e, mokytojams, gydytojams, kurios darbiname. Ir mokytojų ir e, gydytojų atlyginimai skaičiuojami palyginant su tų šalių atlyginimais. O tose šalise E, po arabų pavasario viešosios sritise e, atlyginimai didėja ir mes turime taip pat didinti atlyginimus, nes tokios yra taisyklės. Ir tai kelia didžiulį, didžiulį spaudimą biudžetui. Jeigu nepadidinsim atlyginimų, tai, tai bus kils neramumų, gali a, e, a, kilti ir a, streikų Todėl mes e, norime, kad donorai suprastų tą kontekstą ir, e, kaip sakė pirmininkė, mes aišku džiaugiamės, kad e, pozityviai reaguoja Europos institucijos. bendra deklaracija, kurią pasirašiau su Kathy Ashton ir Stefanu Fiule prieš mėnesį, jau padidino mūsų bazinį finansavimą iš ES nuo 66 milijonų iki 80 milijonų eurų per metus. Šiuo metu deramės dėl papildomo įnašo e, šiemet. Tikiuosi, kad baigsime tai iki metų pabaigos, kad galėtume užbaigtų metus. Taip pat suprantame ir parlamento pastangas išlaikyti paramą palestiniečiams bendrai, ne tik mūsų organizacijai. Manome, kad tai irgi labai svarbu, ypač kai yra netikrumų dėl kitų donorų, pavyzdžiui, iš jungtinių valstybių pusės. Taip pat norėtume priminti, jog yra labai svarbu, kad palestiniečių paramos mūsų organizacijai at, būtų atitinkama ir adekvati. Tai taip pat, ir taip pat yra svarbu priminti, kad palestiniečių pabėgėliai, ne tik palestiniečiai, ir toliau yra jūsų strategijų, jūsų pareiškimų, jūsų pranešimų, rezoliucijų dalis. Kai kalbame apie pietų kaimynystės politiką, apie daugiamet finansinę programą, kuri prasidės 14 metais. Ypač tokiu metu, kai vis daugiau išteklių skiriama pietų viduržėmio jūros šalims, bet yra ir konkurencija tiems ištekliams iš Libijos, Tuniso pusės. Todėl man malonu dar kartą pabrėžti, kad manau, kad dirbant kartu su Jordanijos tą darbo grupę, kurią minėjo, galėsime pasitarti ir savo žodį. Baigdamas norėčiau priminti, kad 5 milijonai pabėgėlių arba beveik 5 milijonai pabėgėlių yra nemaža, nemažas rinkėjų skaičius vidurio rytuose. Jie, aišku, jaučiasi izoliuoti ir apleisti po trijų kartų, kai neišspręstos jų problemos. Mūsų organizacija yra vienas iš ženklų tik tai, kad tarpinė bendruomenė nepamiršo tos žmonių grupės. Todėl svarbu, kad ir jūs e, mus remtumėte ir toliau. Nes kovo mėnesį kitais metais 19-20 dienomis kartu su ES organizuojame renginį Briuselėje, kad papasakome apie savo darbą ir pademonstruoti, aišku, mūsų partnerystės Europos institucijomis. Tačiau tai bus aukšto lygio renginys, kur e, ir kitos šalis galės dalyvauti iš tarptautinės bendruomenės. Ir tikimės, kad kiek galima daugiau parlamento narių galės aps, apsilankyti ir paremti mūsų renginį, bent kai kuriuose jo dalise. Ir taip norėčiau, ponia pirmininkė, baigti savo pasisakymą. Labai ačiū už kantrybę, klausantis manęs, kalbant ilgiau negu turėjau kalbėti. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu parlamento nariams. Tik tai prašau kalbėti, kuo galima trumpiau. Pirmiausia, ponas Deva. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Grandi už puikią situacijos apžvalgą. Aš atkreipiau dėmesį į tai, kad Palestinos regione viena didesnių problemų yra vanduo. Vandens valymas ir geriamas švarus vanduo. Galbūt galėtumėme padidinti savo indėlį teikiant daugiau geriamo švaraus vandens, ypatingai vaikams. Ir taip pat galbūt paremti vaikus per išgyvenant psichologinės traumas, socialinės traumas dėl matomo patiriamo smurto, smurto, kuris siautėja regione. Ir dar vienas klausimas. Pone Grandi, ar teisingai jūs išgirdau? teigiant, kad naujakuriai yra ginkluoti, ginkluojasi ir pasirengę žudyti šiame regione. Ačiū, ponė Dėva. Ponas Vaigel. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Digrande, visuomet labai malonu išklausyti jūsų organizacijos pranešimo. Na, taip pasakytina apie jūsų pirmtaką ir dabar e, labai malonu, kad ir jūs pasisakėte labai tiesiai ir kartu kukliai. Ir jūsų organizacijai tenka ypatingas vaidmuo ir turime pagirti už tai, ką jūs atliekate. UNRA yra svarbus politinis žaidėjas artimuosiuose rytuose. Tai nėra vien tik tais humanitarnės pagalbos organizacija, ar jūs taip norite pripažinti ar ne. Mes labai atidžiai įsiklausome į tą informaciją, faktus, kuriuos atskleidite, taip pat į jūsų nuomonę ir vertinimus. Norėčiau sugrįžti prie to, ką jūs sakėte apie UNRWA pastangas gazos ruožę. Tikrai e, labai įspūdinga tai, kaip jūs beveik neįmanomomis aplinkybėmis e, atkurite žmonių e, savivertę. Ir vasaros žaidynės, vaikų vasaros žaidynės yra puikiausias to pavyzdys. Tikrai nuostabu tai, ką darote ir didžiuojamės jumis. Dar pridursiu vieną sakinį, kuris galbūt nuskambės provokuojančiai, bet e, man tai svarbu pasakyti. Būtų puiku, jeigu vaikai iš Izraelio dalyvautų žaidynėse kartu su gazos ruožo vaikais. Tai būtų tikrai e, e, vilties ženklas. Tik ten noriu jums pritarti dėl to, kad Tikiuosi, kad e, jūs pritarim dėl to, kad jūs baimėtės, kad jums teks ilgai išlikti jūsų organizacijoje tame regione, nors savo misijos gal ir nevykdysitėse. E, politinė situacija neteikia per nelik daug vilčių. Ir tai, kad E, dabar 47 procentais padidėjo e, namų grevimas, tai yra 47 procentais tiesiog per daug, tikrai skandalingas faktas ir negalime jį žiūrėti kaip kažkokį įprastą dalyką. Tas pats pasakytina apie gazos ruožo blokadą. Blokada nehumaniška, ne, neteisėta, ji pažeidžia tarptautinės teisės nuostatas, o taip pat ir sveika protą. Taigi turime viešai pasipiktinti tą blokadą. Ir turime elgtis taip, kaip siūloma nedidelė knygelėje. Labai sutinku su tuo, kad neturėtume tai žiūrėti kaip normalų dalyką, tai tiek iš mano pusės, nes e, pirmininkė žvelgia mane kritiškai Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį ir kai kas iki pas mus atvyksite ir bendrausite su mus, būsime labai dėkingi. Dėkoju, ponė Vagelė ir dabar ponas Derosa. Dėkoju. Dėkoju, ponė Grandė, už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Manau, kad santykiai taip UNRA ir Europos parlamento yra labai svarbus. Manau, kad turint galvoje Onros darbą ir jos ilgą istoriją, tai yra tikras sėkmės pavyzdys. Aš čia turiu galvoje, tik ką pasiekėte mm, tas paslaugas, kurios teikiamas pabėgėliams, pastangas švietimo srityje. Tai yra šalis, kurios yra kaiminės. Taigi visą tai, ką pasiekėte, yra labai įspūdinga. Ir aš manau, tikrai jūsų darbas nusipelno visokio periopas paramos. O dėl ONRA įtikinamumo išsaugomas regione yra labai svarbus, todėl turime skirti išliuk, lėšų tam, išteklių tam, kad galėtumėte skirti, tęsti savo darbą. Praeitą savaitę e, santykių su Palestinės autonominė vyriausybė delegacija informavo apie m, mm, padėtį gazos ruožę ir m, bet e, pirmininkaujate delegacijai ir turint galvoje žmogiškosius e, išteklius, finansavimo e, poreikį, trūksta 36 milijonų, tai aš manau, kad iš tikrųjų ta padėtis verčia labai susirūpinti. E, na, ir tai, kad 22 e, tūkstančiai vaikų negaus maisto e, mokyklose, tai kad nutrauktos bendruomenės sveikatos apsaugos e, programos, tai yra, kad 600 tūkstančių žmonių negaus maisto racionų, tai tikrai labai verčia susirūpinti. Taigi norėčiau pasitikslinti, kai kalbėjote apie sutarimą tarp ES ir ONRA, kurio tikslas yra padidinti ES finansavimą nuo 66 milijonų iki 100 milijonų, ar e, tokiu būdu e, bus padengtas tas trūkumas, kuris atsiranda dėl to, kad stinga 36 milijonų. Dėkoju, dabar žodį suteiksiu poniai Grez. Tai bus paskutinis klausimas. Ačiū, aš labai trumpai. Jeigu teisingos turi informacijos, šiandieną vyksta užsienio reikalų ministrų posėdis Bruselėje ir Palestinos klausimas įtrauktas į darbo tvarkę. Kiek suprantu, ne visi ministrai susitarė šiuo klausimu. Mano kolegė priminė Niderlandų ministro vaidmenį šioje aferoje ir kokie, jūs, kokios jūs turite informacijos apie užsienio reikalų ministrų tarybos posėdį šiandieną. Dėkuoju, dabar žodį suteiksiu komisijos atstoviai, poniai Koms. Poniai Koms. Pone Kams. Na, visuomet labai malonu, kai ponas Grandį nušvečia problemas, nes komisija taip pat kyla problemų dėl biudžeto ir kaip paskirsyti biudžeto lėšas skirtingoms interesuotams šalims nes mes turime skirti finansavimą ne tik Islandrai, tai bet ir Palestinos autonominiai vyriausybei. Todėl tikrai puiku, kai parlamentas daro spaudimą tam, kad būtų skirtas didesnis finansavimas ir tokiu būdu galėtume pasiekti geriausių rezultatų su turimomis lėšomis. Taigi mes iš tikrųjų siekiame visuomet kompromiso, tačiau dėje turime lėšų tik tiek, kiek turime, todėl visuomet sudėtinga ir mums paskirsti lėšas. Tačiau dėkoju poniai Grandi už jūsų e, e, sąžingą situacijos vietoje nušvietimą. Ačiū. Okay. Uh, madame... Kągi, ponia Sabėva dar nori pasisakyti? Ar ne? Ne? Kągi, Tuomet žodį suteiksiu vėl ponui Grandį, kuris atsakys į visus klausimus. Ačiū, ponė. Manau, kad padarysiu tą gan greitai. Na, matyt, vienas sudėtingiausių klausimų būtų ponios Gres klausimas. Kaip sakiau, mūsų vaidmuo yra humanitarinės pagalbos e, teikimas. Teikia, teikiame paslaugas, į politinės diskusijas nesitraukime. Tačiau galiu pasakyti, ko tikimės iš politinių veikėjų. Mes tikimės ryštingesnių veiksmų tam, kad būtų atkurtas taikos procesas, kad būtų pasiekta pozityvių rezultatų. Taip pat e, tikiuosi, kad pabėgėlių klausimas vėl bus įtrauktas į diskusijas. Tokiu būdu, kad būtų pripažįstami ir pabėgėlių lūkesčiai, o ne vien tik tai politiniai, politinių veikėjų interesai. Žinau, kad tai skamba kaip utopija, bet galbūt tai yra mažiau utopija po arabų pavasario, dabar jau negalime ignoruoti žmonių norų, lūkesčių, įskaitant ir palestiniečius, palestinos pabėgėlius. Aišku, nebūtinai tai, ko jie tikisi atsitiks užsienio reikalų ministrų taryboje, bet bent jau ta linkme tikiuosi yra einama ir Europa, aš manau, turi labai svarbu vaidmenį suvaidinti, ryštingesnį politinį vaidmenį, atsižvelgiant tai, kad viskas yra užstrigę ir kad ES jau anksčiau turėjo užimti svarbesnį vaidmenį ir dabar atsivėrė galimybių labiau įsitraukti. Akivaizdu, kad taika pasiekiama tik tai pariteto pagrindu, tačiau taika be padrasinimo, be spaudimo e, nėra įmanoma. Ir be taikos problemos ir toliau egzistuos, jos tik dar labiau išryškės, taps dar aktualesnės vietos žmonėms, jos daugiau kainuos ir jums, kad jas galėtumėte išspręsti per mus ir Palestinos savivaldą ir kitus veikėjus. Vanduo yra, ponė Deva, labai aktuolus klausimas. Mes tiek jau labai nesame įsitraukę į vandens projektus. Tiesiog e, tai yra dalis infrastruktūros pabėgėlių stovyklose. Dažniausiai ten yra patys varganiausi žmonės ir mes e, Libane ir Gazoje vykdome tam tikrus vandens teikimo projektus. Ir būtų puiku, jeigu pagerėtų vandens kokybė Gazoje problema yra dėl visos infrastruktūros ir čia e, yra blokados išdava, o Libane stovyklos yra marginalizuotos ir atskirtos. Tuomet todėl dirbame įvairiais lygmenimis ir bandome siekti daugiau teisų tam, kad atskirtis būtų panaikinta ir kad e, vanduo pasiektų žmonės ir ypatingai pabėgėlius. Aišku, tą problemą reikia išspręsti. Psicho socialinės problemos aktualios ir ypatingai gazos ruožoje, ruožė, kur vaikai kentėjo ne tik dėl blokados, izolacijos, bet dėl to, kad vyko kariniai veiksmai nuolatos dėl susiklošysių aplinkybių. Ir labai svarbu, kad ir toliau psichologinę, socialinę paramą teiktumėme. Tačiau, kaip sakė ponas Derosa, dėja tie mūsų veiksmai nėra pakankamai finansuojami. Taigi, jeigu 36 milijonai papildomų eurų būtų skiriami, jei, būtų puiku, jeigu jų ne, negausime, tuomet turėsime suspenduoti psichinės pagalbos progra, programas vaikams gazoje ir tai būtų didelė nesėkmė, turint omenyje, kad investavome labai daug per pastarosius metus. Dabar dar dėl išteklių gazos ruožui, ponė Derosa, ne. Deja, ne, mes dėrėjomės su ES pastaruoju metu dėl pagrindinio indėlio į biudžetą didinimo. Tai yra mokyklos, sveikata, klinikos, skurdo mažinimas ir taip toliau. O jūs kalbate čia apie tai, ką mes gazoje vadiname papildomą humanitarnę pagalba. Ta pagalba truks tik e, iki blokados pabaigos, viskas priklauso nuo situacijos, tai yra maisto tiekimas, mytyba mokyklose, sveikatos priežiūra, darbo vietų kūrimas. Tai nebus finansuojama iš papildomų lėšų per jungtinės deklaracijas. Paprastai Tokios programos yra finansuojamos per ECO tarnybą, tačiau ECO tarnybos biudžetas irgi buvo gerokai apkarpytas ir komisijos atstovė tai minėjo. Komisarė Georgieva labai remia mūsų darbą, tačiau jos ištekliai yra riboti. Ji daro, ką gali su turimais pinigais, bet jai reiks tikrai daugiau lėšų savo biudžete, kad galėtų mums pagelbėti gazoje. Ir ačiū Jums visiems už. Uh, paramos žodžius. Ačiū ponia Grandi, Grandi. dėkoju labai šiltai už jūsų pasisakymus, labai aiškius, svarbius žodžius, įdomius žodžius. Kaip žinote, Europos parlamentas remia ir žinoma ir toliau rems jūsų svarbų atliekamą darbą. Mes tikimės matyti, su, su, sulaukti jūsų gan greitai vėl parlamente ir tikimės, kad tai, kas, ką sakė ponas, ponas Vaigil, Palestinos ir Izraelio vaikai galėtų žaisti kartu, kad tikimės, kad tokia diena išauš. Jau tai yra ilgų jūsų darbo metų, tikėkime, bus e, graži išdava. Ačiū dar kartą. Donc, la réunion est... Kągi, posėdį baigėme, koordinatorių posėdis prasidės rytoj 9 val. ryto, o DV komiteto posėdis